Pradedame posėdį. Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto. Labas rytas visiems. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Lenkijos nacionalinės veterinarijos tarybos atstovus, kurie uh, dalyvauja šiame posėdėje, pirmininkas panas Vikaševič, panas Petnič ir ponia Kubiska, šios tarybos sekretorė. Jie dalyvaus šiandien nus posėdėje. Antras dalykas, kurį norėčiau Jums pranešti, yra tai, kad 11 val. aš turėsiu išeiti, kadangi Europos parlamento pirmininkas ponas Šulcas pakvietė komiteto pirmininkus susitikti tam, kad mes galėtume aptarti finansinės perspektyvos klausimą. Visi komitetų, visų komitetų pirmininkai susitiks ir aptars Danijos pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos ir dėl kai kurių techninių pasiūlymų. Taip pat bus kalbama ir apie žūp reformą ir sanglaudos politiką. Jūs žinote, kad šie pasiūlymai mums yra neprimtini, kadangi iš esmės jie atims iš Europos parlamento jam patikėtus sprendimų prieimimo įgaliojimus. Mes manome, kad Dirbų metu galima bus kalbėti vien apie finansinius klausimus, o visus kitus klausimus, tai yra susijęs su žūp ir sąnglaudos politika, reikės spręsti pagal bendro sprendimo procedūrą, dalyvaujant parlamentui ir tarybai. O dabar periname prie šešto ir septintojo darbo tvarkės klausimų. Svarstysime pono Kapulas Santos pranešimą du pranešimus ir pas pranešėjas paprašė, kad mes šios du klausimus svarstytume kartu. Ir todėl uh, Luisas pristatys mums savo du pranešimus dėl tiesioginių išmokų ūkininkams pagal bžų paramos schemas ir dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai. Ir dėl paramos kaimo plėtrai. Du svarbus klausimai. Svarstysime juos kartu. Ir todėl jūs galėsite kalbėti apie abu šios klausimus. Mes turėsime vieną kalbėtojų sąrašą. Ir aš jums priminti, kad pakeitimus galima teikti iki Liepos 9 dienos. Toks terminas yra taikomas pirmajam dokumentui, tai dėl tiesioginių išmokų. Ir antram dokumentui taikomas terminas yra Liepos 10. Dėkuoju komisijos atstovams, kurie atvyko pas mus ir dabar, dabar žodis Luizui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu queria começar, eh, sem que com isto esteja apenas a proceder a um ritual, mas. Acho, pirmininkė, aš Nesilaiky, e, ne dėl to, kad noriu laikytis ritualo, bet e, tikrai nuoširdžiai norėčiau padėkoti visiems, kas e, rėmė mane ir kas man padėjo per pastarąją pusmetį. Tai yra daugybė kolegų, kurie patikė man nemažai patarimų, su kuriais aš aptariau savo pasiūlymus. Dėkoju komiteto komandai, kurie daug dirbo. Dėkuoju Ami Kamilio, mano patarėjai. Ir be abejo dėkuoju komisijos atstovams. Pono Bžeko, generalinio direktoriaus pavaduotojui. Jis ir jo tarnybos darbuotojai visą laiką maloniai su mumis bendravo ir teikė visą man reikalingą informaciją. Be jų pagalbos nebūčiau galėjęs parengti šio pranešimo. Pone pirmininkė, gerbimieji kolegos, šie dokumentai buvo rengiami kelias mėnesius ir aš dalyvavau įvairiuose susitikimuose, tam, kad surinkčiau man reikalingą informaciją, buvau susitikęs ir su nacionalinės regioninės valdžios atstovais, su ūkininkų organizacijų e, atstovais, dalyvavau įvairiuose seminaruose keliose valstybės narėse. Taigi šiuose pranešimuose yra atspindėtos, atspindėtos ne vien mano e, asmeninės mintis, bet ir bendra pozicija, kuri mano galva galima buvo, būtų įvardyti kaip bendra politinį kompromisą. Be abejo, tai nereiškia, kad, e, kad e, jis yra tobulas. Esu Europos parlamento pranešėjas ir aš stengiausi kalbėti apie viską taip, kad mes galėtume pasiekti sutarimo. Aš stengiausi parengti viską pagal gerą struktūrą ir kartu dirbau pragmatiškai tam, kad būtų aišku, kokiu tikslu mes siekiame. Mes norime, kad tiesiog išmokų sistema būtų teisingesnė, kad ji būtų paprastesnė, mažiau biurokratiška. Norime, kad ji būtų nuseklesnė taip pat ir kad e, dviejų ramšių e, ryšys taip pat būtų nuseklesnis. Žinome, kad e, abu du ramščiai yra tarpusavį glaudžiai susiję ir pirmiausia, aš pakalbėsiu apie pirmąjį ramstį ir trumpai pasistengsiu Jums apibūdinti savo pasiūlymus. Tai pirmiausia, aktyvus ūkininkas, ūkininkaujantis ūkininkas. Apie tai ilgai buvo kalbama, ilgai diskutuojama ir labai sunku yra susitarti dėl vienos apibriešties, kurią galėtume taikyti ES lygmenių. Kai kam atrodo, kad aktyvus ūkininkas e, turi būti turi užsimti tokia veikla, o kitam atrodo, kad e, šis apibrėžimas turėtų būti platesnis. Aš manau, kad aktyvus ūkininkas tai yra pirmiausia žmogus, kuris ūkininkauja. Ir ne jis nebūtinai verčiasi vienu ūkininkavimu, bet ūkininkavimas be abejo yra viena iš jo pagrindinių veiklų. Mes manome, kad e, kiekviena valstybė narė galės, turėtų turėti teisę pati apibriežti aktyvaus ūkininko savoką, atsižvelgdama į bendrus šios savokos principus. Toliau yra pateikimas taip pat e, žemės. Uh, Taip pat yra pateikiamas e, aprašymas tos žemės, už kurią negali būti mokamos tiesioginės e, išmokos. Tai yra rauos, tai pavyzdžiui, ir panašios teritorijos. Toliau dar vienas klausimas, kuris sukėlė daug ginčių, tai yra maksimalus, e, maksimali viršutinė riba ir uh, apskritai tokios ribos nustatymas. Aš iš esmės pritariu uh, beveik visiškai komisijos pasiūlymų, tačiau aš norėčiau kai ką pakeisti. Pavyzdžiui, reiškia pasakyta, kad mokė išmokos mažinamos. Dviem e, etapais, kai sum, išmokų suma viršė 150 tūkstančių, tuomet išmokos mažinamos 20 procentų. Taigi nuo 150 procentų nuimama 20 procentų. Ir maksimalus virštinė, tai, tai yra virštinė riba, nustatyta yra 300 tūkstančių. Tai būtų maksimali viršutinė riba. Ir beje, yra didesnė nei ta, pa, ta parama, kurią gali gauti ūkininkai JAV. Tenai viršutinė riba sudaro 225 tūkstančius JAV dolerių. Bet to lankstus lėšų pervedimas iš pirmojo ramščio į antrąją ir atviršiai yra labai svarbus. Aš siūlau leisti pervedinėti e, lėšas, leisti pervedinėti lėšas iš e, pirmojo ramščio į antrąjį, to reikalavo kai kurios e, šalis, tai yra Prancūzija, Vokietija, Italija, Niderlandai, Danija ir Švedija. Ir šios šalis vertina savo padėtį pagal pirmojo ramščio politikos srityje gan teigiamai, todėl jiems, turė, jiems turėtų būti leista 20 procentų iš pirmojo ramščio perkelti į antrąją ramstį. Antra vertus, ar, ar, ar, aš siūlau leisti valstybės narėms taip pat e, leisti pervesti lėšas iš, iš pirmojo ramščio, kurios yra ne, visiškai nepanaudotos mažiau tiems regionams, kuriuose ūkininkavimo sąlygos yra ne tokios palankios. Be to, manau, kad e, e, ekologiškam ūkininkavimui skirtas lėšas panaudotos galima būtų perkelti taip pat į antrąjį ramstį. Bet to aš manau, kad mes turėtume taip pat ir ne, taip pat leisti gauti išmokas ūkininkams, kurie ne tik ūkininkauja aktyviai 2011 metais, bet ir kurie 2009-2010 metais ūkininkavo, bet gal negavo iš savo veiklos pajamų. Toliau. Aš manau, kad e, kai kuri, dėl kai kurių komisijos pasiūlymų atsiras papildomos biurokratinės naudos. Be to, kai kartais šių, prie, šių e, priemonių nepakaks. Todėl aš siūlau naujas priemonės. Taigi pirmiausia, aš siūlau, kad vietovės, kuriuoms taikomas agrarinės aplinkosaugos priemonės. Ir turėtų atitikti reikalavimus, gauti tiesioginės pagalbos išmokos, išmokas už ekologiją. Pagal antrąją ramstį agro e, ekologinės priemonės turėtų reikalauti, kad veikla būtų dar ūkininkavimas būtų dar žalesnis. Ir dar vienas dalykas, kurį aš siūlau, tai yra ūkių ekologinis sertifikavimas. Kitaip tariant, kai mes turėsime bendrą Europos lygių taikymo sistemą, pagal kurią valstybės narės galės sertifikuoti ūkius kaip ekologinius ūkius, tuomet galima būtų atsižvelgti į kiekvienos šalies ypatumus, e, apibrėžiant e, e, ekologinius reikalavimus. Ir dar vienas, viena naujovė yra pasiūlymas mokėti uh, išmokas už iš, e, ilgalaikius, ilgalaikės kultūras, daugiamečią e, gamybą iš ekologinio ūkininkavimo e, priemonės. Bet aš siūlau supaprastinti komisijos siūlomas priemonės ir pradėsiu nuo pasėlių įvairinimo. Uh, Aš siūlau, kad ūkiuose turinčiuose nuo 5 iki 20 hektarų ūkininkai nebūtų reikalavami taikyti visų šių priemonių. Komisija siūlo taikyti iš, e, šią išimti tik tai ūkiams, kurie yra mažesni nu, nei 3 hektarų. Aš siūlau 5 hektarų ribą. Ir aš manau, kad tokiuose, ūkingo, tokiuose uh, ūkiuose mes turėtume reikalauti, kad būtų ginamos ne trys kultūros, bet dvi. O tie ūkininkai, kurių, uh, kurių ūkiai yra didesni nei 50 hektarų, tenai uh, išmokom galima būtų mokėti tuomet, jei 80 procentų visos žemės būtų naudojama daugiametį ga, e, gamybai. Ir šis reikalavimas nebus taikomas mažesniems nei 50 hektarų ūkiams, kai 80 procentų valdos reikalavimus atinkančios žemės ūkio paskirties žemės dengia daugiametės pievos. tradicinės ganyklos ir žemę daugiametėms kultūroms auginti. Toliau, aš taip pat manau, kad kai mes kalbame apie daugiametės pievas, mes turime įtraukti ir tradicinės ganyklas. Kitaip tariant, tai yra ganyklos, kurios atitinka daugiametės pievos apibrišti Pavyzdys tokios žemės galėtų būti Škotijoje. Škotijoje esantis viržynai. Toliau, ekologinio požiūrį svarbi vietovė. Komisija siūlo, kad 7 procentus reikalavęs 7 procentų reikalavimas atitinkančio valdos ploto būtų palikta siekiant nustatyti ekologinių požiūrių svarbės vietovės. Aš siūlau, kad šios taisyklės būtų taikomas tik toms valdoms, kurios didesnės nei 20 hektarų. Ir taip pat aš siūlau pakeisti ekologinio ūkininkavimo zonas zonomis, kurios e, kuriuose yra ginamas azotą fiksuojančios kultūros. Toliau kalbėdamas apie ekologinį, e, ekologinių požiūrių svarbę, svarbę žemę, aš manau, kad tais atvejais, kai Kai kalbame apie dviejų, du ūkius, tuomet ekologiniam ūkininkavimui skirta žemė turėtų sudaryti 5 procentus, o ne 7, tam, kad mes galėtume sudaryti tam tikrus koridorius tarp uh, ūkių. Toliau. Siūlo taip komisijoje jaunų ūkininkų ūkiai turėtų būti apie 50 hektarų. Ir manau, kad, kad 50 hektarų turi būti e, apibriešta kaip maksimali riba ir ji turėtų būti taikoma visose valstybės narėse, nes visiškai neteisinga yra diskriminuoti jaunus ūkininkus priklausomai nuo to, kurioje šalyje jie gyvena, didesnėje ar mažesnėje. Toliau užimtumas. Tai yra viena iš sąlygų tam, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti susijęta e, parama. Dėl, taip yra dėl ekonominių priežasčių, nes e, komisija ketino leisti tokią paramą atsižvelgdama sudėtingą ekonominę situaciją. Tačiau aš manau, kad e, Aš manau, kad valstybėms narėms turėtų būti leista uh, neviršijant procentinės ribos, imtis priemonių, kurios paskatintų užimtumą žemės ūkėje. Be to, aš manau, kad būtų svarbu padidinti komisijų siūlomų skaičius skirtus mažiems ūkininkams. Ir aš manau, kad reikia nuo 100 tūkstančių hektarų, e, tūkstančių hektarų ribą padinti iki 1500 kai kam šis pasiūlymas netinka. Ir manau, kad susitarti dėl to bus labai sudėtinga, ypač jeigu ši schema liks privaloma. Taigi tos valstybės narės, kurios turi struktūrinių problemų ir kurios nori pasinaudoti šią priemonę tam, kad šias problemas įspręstų, galės tą padaryti, tačiau kartu tai leis kitoms valstybėms narėms um, laikyti savo įsipareigojimų, neprisimant per nelik didelės naštos. O toliau periname prie ko gero sudėtingiausio e, politiškai klausimą. Tai yra nacionalinės virštinės rybos. Aš siūlau pasiūlymą, kuris mano galva yra teisingesnis nei komisijos pasiūlymas. Mes visi žinome, kad žūp nėra labai teisinga politika, taip susidarė dėl istorinių priežasčių ir žinome, kad labai skiriasi tiesioginės išmokos įvairios už hektarą skirtingose valstybės narėse. Mes visi žinome, kodėl taip yra. Ir visi kartu sutarėme, kad mums reikia mažinti šios skirtumus. Ir visi Taip pat žinome, kad labai sunku yra mažinti e, išmokas skirtas šalims, kurios, e, kuriams geriau sekėsi pastaraisiais metais. Šalis, e, kurių Yra tos tokios šalis, kurios gauna e, daugiau nei 60 procentų visų išmokų ir yra tokios, kurios gauna tik taip pusę Europos vidurkio. Ir Baltijos šalis būtų, pavyzdžiui, geras pavyzdys to. Aš manau, kad e, tos šalis, kurios gauna daugiau, turėtų pasidalinti su tomis šalimis, kuriomis prašiau sekasi. Taigi aš siūlau toms šalims, kurios uh, yra, kur vidurkis yra mažesnis nei 70 procentų Europos vidurkio, turėtų, jiems išmokos turėtų padidėti 30 procentų palyginus dabartinė situacija iki 2019 metų. Taigi mes judėsime judėsime lėčiau nei siūlo komisija, nei siūlo 90 procentų, to, 90 procentų padinti išmokas. O to šalis, kuriuose vidurkis e, e, sudaro e, tarp 70 ir 80 procentų, tuomet jos turėtų uh, jos turėtų atgauti 25 procentus skirtumo ir valstybės narys, kurių finansiniai paketai tarp 80 procentų vidurkio ir vidurkio ligmens turėtų atgauti 10 procentų skirtumo. Bet aš žinome, kad kai kuriuose valstybės narėse reikia paremti tam tikrus sektorius. Ir jeigu, pavyzdžiui, komisija pasiūlytų smarkiai sumažinti išmokas kai kuriuose sektoriuose per labai trumpą laiką, tuomet kai kurie sektoriai, kai kurio valstybėse narėse tiesiog nebegalėtų išgyventi. Todėl aš siūlau alternatyvų mechanizmą, pagal kurį valstybėms narėms turėtų būti leista sudaryti išmokų mažinimo mechanizmą, kuris iki 2019 metų sumažintų išmokas 30 procentų. Tuomet e, ūkininkai iš anksto žinotų, koks gali būti e, maksimalus tiesioginių išmokų mažinimas. Taigi aš siūlau uh, laipsniškai mažinti skirtumus tarp valstybių narių, išsilau skatinti šią konvergenciją tarp valstybių narių sparčiau tose šalise, kuriuoms gerai sekasi, ir šiek tiek lėčiau skatinti ją e, tose šalise, kurio, kur situacija yra sudėtingesnė. Komisija siūlo viską suvienodinti gan greitai. o valstybių narių viduje konvergencija gali būti kiek lėtesnė. Tai tiek, ponios ir ponai, apie mano pasiūlymus susijusiu su tiesioginiu išmokų reglamentu. O dabar aš norėčiau pereiti prie kaimo plėtros. Tam tikrų požiūrių tai labai glaudžiai susiję su tuo, apie ką anksčiau kalbėjome. Pradėsiu nuo jaunų ūkininkų. Kaip sakiau, pagal pirmą ramstį um, siūlau, kad uh, jaunųjų ūkininkų priemonė liktų privaloma. Tai būtų 25 uh, procentų papildymas iki 50 hektarų. Tiek pagal pirmą ramstį, pagal antrą ramstį siūlau štai ką išmokos susijusios su pajamomis iš žemės nuomos turėtų būti nagrinėtinos, nes žemės trūksta, ją brangu nuomotis, jeigu nepaveldė žemės, labai sunku pradėti ūkininkauti, todėl aš siūlau e, štai ką, kad būtų galima finansuoti žemės nuomą, nes taip lengviausia jauniems ūkininkams pradėti veiklą. Taip pat siūlau naują mechanizmą skirtą ūkininkavimo nutraukimui tai būtų apskritai ūkininkavimo nutraukimas, o ne ankstyvas pasitraukimas iš, iš ūkininkavimo. Ir aš siūlau štai, kad vyresni negu 65 metų ūkininkai galėtų gauti vienkartinę išmoką ir tai e, galėtų sudaryti 50 procentų paramos ūkininkavimo pradžiai, jei teisės ūkininkauti būtų perleistos jaunam ūkininkui, jaunam, e, naujam ūkininkui ir tokiu būdu mes e, skatintumėm žmonės užsimti tokią veiklą. Taip pat siūlau palengvinti galimybės restruktūrizuoti ūkius, kad tai galėtų būti vienkartinė išmoka prie 55 metus tiems ūkiams, tiems ūkininkams, kurie nu, nusprendžia nutraukti ūkininkavimą. Nenoriu pernelyg e, daug e, skaičių pateikti, bet e, iš esmės tai būtų vienkartinė išmoka ūkininkui plus 20 procentų, jei jisai perleidžia ūkį jaunam arba naujam ūkininkui. Taip pat siūlau numatyti daugiau galimybių investuoti į ūkius arba į žemės ūkio veiklą. Šitos investicijos e, turėtų būti remtinos e, kas kart, kai įvedamas naujas e, sveikatos arba aplinkosauginės reikalavimas. Ir Taip pat siūlau užtaisyti didelį neteisybę komisijos pasiūlymą, tai yra neįtraukti e, valstybių narių iš e, paramos, e, <clears throat> tai yra neįtraukti naujų valstybių narių ir neteikti joms paramoms, kai ūkininkaujama žemėse, kuriuose reikalingas drėkinimas. Todėl siūlyčiau ir toliau remti investicijas į drėkinamas teritorijas visose valstybėse narėse. Taip pat siūlau naują priemonę, tai būtų agrarinės aplinkos saugos priemonės ir e, reikėtų 70 procento biudžeto sieti su agrariniam aplinkosaugos priemonėm, nes reikia atitinkamo biudžeto pagal antrą ramstį ir aš siūlau, kad valstybės narės rezervuotų 30 procentų, praktiškai trečdalį kaimo plėtros biudžeto agrarinės aplinkosaugos priemonėm ir kaip jau sakiau, čia reikėtų taikyti um, griežtesnius uh, ekologiškus reikalavimus negu, negu uh, pagal pirmą ramstį. Toliau, dėl miškų reikėtų išplėsti miškininkystės paramos programų paramos gavėjo ratą. Sveikinu čia komisijos pasiūlymus, bet manyčiau, kad reikėtų įtraukti ir kitus ūkininkus. Pavyzdžiui, um, jei miškai nėra nei, nei privatus, nei, nei valstybiniai, bet tarkim priklauso e, bendruomenėm. E, tokio, tokie plotai taip pat e, turėtų būti rimtini. Ir turbūt dabar prieštaringiausi mano pasiūlymai būtų susijęs su vietovėm, kuriuose yra didelių gamtinių kliučių. Kaip žinote, parlamente šio klausimo vyko karštos diskusijos, bet dar daugiau negu 10 valstybių narių nepateikė duomenų apie tai, e, kokios būtų galimos pasiekmes geografiškai pribuojant ar nustatant tokias e, teritorijas ir turbūt e, nebūtų teisinga ar moralu Europos parlamentui priimti sprendimą dėl priemonių, kai nežinome, kokios galimos pasiekmes. Todėl aš siūlyčiau štai ką remintis e, audito rūmų rekomendacijomis ir e, PPO e, kriterijais. Valstybės narės turėtų nustatyti tokių vietovių ribas pagal kriterijus atitinkančius minėtus kriterijus reikalavimus ir tai uh, turėtų būti tik tai orientaciniai kriterijai, o ne privalomi kriterijai ir tokiu būdu valstybės narės uh, turėtų daugiau laisvės ir, ir vis dėlto tokiu būdu laikytumėmės ir auditorumų rekomendacijų ir PPO reikalavimų dėl rizikos valdymo. Čia pritarčiau e, komisijos pasiūlymui, tačiau uh, kartu įtraukiu ir tarpusavio pagalbos fondus, numatau tokią galimybę. Uh, Na, o kalbant apie klimato reiškinius, saustras, nuo kurių kenčia ypač pietų Europą ir tai numatau kaip galima kriterijų, kalbant apie tarpusavę pagalbą su fondus, kalbant apie tokią paramą. Ir toliau dėl bendro finansavimo normų. Siūlau padidinti tas e, normas nuo 50 ir 85 procentų iki 60 ir iki 90 procentų atitinkamai išsivyščiusiuose regionuose ir mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Ir toliau uh, Kalbant apie kaimo plėtros biudžetą, komisija jo nepasiūlė ir kritikavome tai, kad komisija pirmajam ramšiui siūlė biudžetą, o antrajam ne. Ir galvojau, kaip būtų galima perskirstyti, tačiau kaip komitetas turbūt žino, pagal antrą ramstį uh, valstybės, kuriuom e, ten geriau sekasi, joms prašiau sekasi pagal pirmą e, ramstį ir tas perskirstimas reikštų lėšų perkelimą iš Baltijos šalių, e, iš Lenkijos, Rumunijos, tokių valstybių, Prancūzijai, Vokietijai, kitaip tariant, tokiom valstybėm, kuriuom prašiau sekasi pagal antrą ramstį. Ir toks perskirstimas reikštų, kad stambiosiom valstybėm narėm tai būtų labai nedidelės lėšos, o smulkiosiom tektų atsisakyti labai didelių joms lėšų. Ir turbūt nelabai galima pagrysti tokį paskirstimo uh, na, pakeitimą. Tad e, turbūt geriausia būtų palikti tai nepakeista. Tad e, tiek pirmininkė, esu pasirengęs išklausyti pasiūlymus, nu, toliau tęsti dėrybų procesą dėl visų šių pasiūlymų. Dėkui. Ačiū Luiš. nuveikėte didžiulį darbą. Įtraukite į savo pasiūlymą ir nuomonės išsakytas šešėlinių pranešėjų, tai padės diskusijoms šiandien. Ir kaip ir vakar, pradėsime pasisakymus nuo šešėlinių praneš, pranešėjų. Pradėsime nuo tiesioginės paramos. Pirne, pirmiausia, ponė Maginės. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą ir pristatymą šį rytį. Taip pat ačiū už darbo metodus. Jis tikrai įsiklausė į mūsų visus ir atsižvelgė į mūsų pastabas. Taigi ačiū, Luisai. Pirmininkė, kiek laiko man skiriate? Ketinu kalbėti trumpai. Pirmininkas, vakar šešėliniams pranešėjams visai nesuteikėme laiko. Kaip sakė Šekspyras, vienelumas paprastume. Galima perfrazuoti, pradėsiu nuo sudėtingiausių klausimų. Pirmiausia, dėl ekologinio aspekto. Manau, galime tik pasveikinti jūsų pastangas, siekiant supaprastinti, palengvinti gyvenimą smulkėsiams ūkininkams, tačiau galbūt reikėtų dar įsigilinti į detalės. Turiu Jums klausimą. Parlamentas anksčiau balsavo už tokį meniu principą. Kalbant apie ekologinį aspektą, valstybės narės turi atsižvelgti į savo aplinkybės ir rinktis atitinkamas ekologinės priemonės. Tai neatsispindi pranešime. Galbūt galėtumėte pasakyti, kodėl tai yra mums visiems svarbus aspektas, kuris turėtų grįžti į šį tekstą. Taigi turi būti renkamos priemonės e, svarbios konkrečioms valstybėms narėms. Dabar dėl pasėlių įvairinimo žinome kad tai reikalingas elementas ir noriu paklausti, kodėl pasirinktas komisijos pasiūlymas dėl ekologinių požiūrių svarbių vietovių. Yra valstybių narių, kuriams kyla rimtų problemų susijusių su e, šiais aspektais. Pavyzdžiui, kolegos iš Vokietijos kvestionuoja patį principą ir galbūt e, vėlgi čia ta pasirinkčių sistema veiktų geriau ir užtikrintų, kad tikrai ekologinis aspektas veiktų taip, kaip mes norime. Manau, kad ir taryba, ir parlamentas, taip pat ir komisija siekia užtikrinti stipresnį ekologinį aspektą, bet mes turime labiau išgrįninti savo pasiūlymus. Aš kalbėjau su pranešėju apie procentinės dalis, plotus ir taip toliau. Ir aš stengiausi atspindėti ūkininkų požiūrį ir pagalvoti, kaip ūkininkai gebės prisitaikyti prie tų sudėtingų formulių ir kaip jiems seksis ūkininkauti. E, atsižvelginti visus apribojimus. Taigi aš manau, kad dabar ekologinės priemonės nėra supaprastinimas, kaip tik viskas labiau komplikuojama. Ir paskutinė pastaba apie ekologinį aspektą. Ir Liusės gerai tai žino. Ryšys tarp pirmojo ir antrojo ramščių. Kaip mums išvengti dvigubų išmokų problemos ir kaip e, taip pat e, užtikrinti, kad ekologiniai ūkiai būtų įtraukti Mes norime iš tikrųjų įtraukti tokią veiklą vykdančius ūkininkus, taip pat įtraukti ir sertifikavimo sistemą. Manau, kad komisija turėtų būtent įsigilinti būtent į šį klausimą, kaip išvengti dvigubų išmokų ir ar verta jų vengti ir be to, kaip užtikrinti kad antrojoje, antrajame ramstyje būtų tinkamos agrarinės aplinkosaugos priemonės ir kad veiksmingai veiktų ekologinis aspektas pirmajame ramstyje. Kaip aš suprantu, yra dabar tam tikrų pavojų, kalbant apie ryšį tarp ramščių ir galbūt pranešėjas ir komisija galėtų pasisakyti šiuo klausimu. Dar vienas e, klausimas dėl jūsų pastabų apie biudžetą. Mes, aišku, visi galėtume užtikrinti geresnė sistema, geresnė sistemos veikimą, jeigu biudžetas išliktų pakankamas. Tačiau yra baimių, kad e, lėšų biudžete nebus numatyta pakankamai ir galbūt pirmininkas turėtų atspindėti mūsų poziciją dėl biudžeto ir, aišku, svarbus lėšų paskirstimas tarp valstybių narių ir valstybėse narėse, ypač kalbant apie vairius politi politiškai jautrius klausimus. Reikėtų iš tikrųjų spręsti tiesioginių išmokų veiksmingo paskirstimo klausimą. Ir yra tam tikrų politinių problemų susijusių su tuo visose 27 valstybėse narėse, nes mes kalbame vis dėlto apie sumažintą biudžetą, bet e, vėlgi manau, kad turėtų būti parengta atitinkama formulė dabar. E, apie paskirstimą tarp valstybių narių. Įsiklausiau į tai, ką sakėte. E, sutinku, kad iš tikrųjų daugeliu valstybių narių bus sunku įgyvendinti komisijos pasiūlymus Taigi turime pripažinti šią problemą ir turiu Jums klausimą susijusi su ekologinėmis išmokomis. Jūs kalbėjote apie bazinės išmokas ir apie tai, kad reikėtų ilginti perskirstimo laikotarpius valstybėse narėse, jų viduje, tačiau jūs galbūt neatsižvelgėte į tas vienkartinės ekologinės išmokas. Galbūt galėtumėte apie tai daugiau pakalbėti ir taip pat galbūt parlamentas galėtų dar pagalvoti apie ekologinių išmokų skirimo metodiką. Ar tai turėtų būti vienkartinė išmoka už visus hektarus? Toks būtų klausimas, kurį mes turime čia komitete aptarti. Ir žinau, kad ne visi kolegos sutinka e, su tuo, kad valstybės narės kai kuriams valstybėms narėms turėtų būti suteikti ilgesni perskirstimo laikotarpiai. Ir turime rasti kompromisą šiuo klausimu. Bet, aišku, yra 27 septynios valstybės narės ir visos, skirti, visos turi skirtingas aplinkybės. Nerluso pranešimas aišku, atspindi sieki pasiekti kompromisą. Bet galbūt tų tikslų nepavyks pasiekti per komisijos nubriežtą laikotarpį. Dabar dėl susijėtosios paramos yra praplečiama mm, šių išmokų mm, sritis, jų taikymas ir, na, aš turiu pasakyti, kad ir tiesioginės išmokos yra svarbios kai kurių valstybių narių atitinkamiems regionams. Sutinku su jūsų pozicija dėl jaunųjų ūkininkų. Mm, tik aišku, kyla klausimų dėl jūsų pasiūlytų principų įgyvendinimo, tačiau privalomas pobūdis man yra priimtinas. Nors žinau, kad ne visi kolegos e, sutiks, aišku, antrajame ramstė kai kurios valstybės narės daro daugiau nei kitos. O dabar dėl 2011 metų ir aktyvavimo sąlygos. Mm, klausimas man kyla dėl e, datų ir dėl lankstumo tarp ramščių. Vėlgi, manau, kaip reaguotų ūkininkai į tuos pasiūlymus ir jeigu valstybės narės galėtų 20 procentų iš pirmo ramščio pervesti į antrą ramstį, kokį tai darys poveikį išmokoms ir kaip valstybės narės naudosis tokia lankstumo galimybė. Tai vis dar neatsakytas klausimas. Toliau aktyvių ūkininkų apibrieštis. Manau, kad jūs teisingai elgėtės, supaprastindamas komisijos pasiūlymą dėl to, kaip reikėtų remtis pajamų dydžiais ir taip toliau. Mano asmeninė nuomonė mes turim užtikrinti, kad aktyvūs ūkininkai gautų išmokas, tačiau yra labai sunku Europos mastu parinkti tinkamą apibriežtį ir valstybės narės turi turėti tam tikro lankstumo bei tikrumo, kad jos nesusidurs su didelėmis problemomis įgyvendinamos tam tikras nuostatas. Ir iš tikrųjų gali būti užtikrinta, kad aktyviai ūkininkaujantieji gaus išmokas. Ir dar pastabų. Pirmiausia, dėl mm, schemos smulkiems ūkininkams. Turėtų būti čia numatytas taip pat pasirinkamumo elementas. Ne viskas turi būti privaloma. Ir Dar keletas bendrų pastabų dėl supaprastinimo. Aš esu žadėjusi, kad šito žodžio daugiau nenaudosiu, tai galbūt sulaužiau savo pažadą, bet aš nemanau, kad čia yra supaprastinimas komisijos pasiūlymo. Iš tikrųjų, valstybės narės patirtų papildomą finansinę, administracinę naštą, jums būtų sunku įgyventinti visus komisijos reikalavimus ir mm, sunku bus veiksmingai paskirstyti lėšas ir manau, kad turime atsižvelgti į tai vienaip ar kitaip ir pasistengti mm, padaryti taip, kad e, tos priemonės būtų visiems priimtinos. Ir sudėtingiausia, ko gero, yra tai, kad būtų atsisakyta visų teisių į išmokas ir kad būtų pradėta taikyti visiškai nauja mm, sistema visose valstybėse narėse nuo 14 metų sausio 1 dienos. Aš man, jūs nutolote nuo šio pasiūlymo, aš manau, kad dar drastiškiau reikėtų nuo jo atsiriboti, nes valstybėms narėms dėl tokio reikalavimo gali kilti didžiulių sunkumų pabaigai dėkoju pranešėjai, manau, kad yra daug pozityvių dalykų jūsų pranešime. Manau, kad parlamentas turėtų būti, turi siekti galbūt ambicingesnių tikslų ir um, netaip um, labai laikytis komisijos pozicijos. Dabar, aišku, yra ankstyvasis šio proceso etapas, mes turime turėti visą bendros žemės ūkio politikos kontekstą ir visų reformų poveikį žemės ūkio sektoriui. Mes turime užtikrinti tvarų maisto gamybą ES, apsirūpinimą maistu ir ekologinių klausimų veiksmingą sprendimą. Tuo ir baigsiu. Ačiū pirmininkė. Grazie Mariad, eh, continuiamo con George Lyon, poi do la parola. Dėkuoju. Marien, toliau George Lyon ir pon, po to ponas Nicholson. Ir jūs galite kalbėti ir apie antrąjį pranešimą. Pirmininką, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad yra parengti šie pranešimai, kuriuos parengė ponas e, Kaplas Santos ir dėkoju už puikų bendradarbiavimą nes tikrai dirbome labai glaudžiai kelias savaitės. Ir aš manau, kad aš taip pat asmeniškai prisidėjau prie šio pranešimo apie tiesioginės išmokas. Kaip jau sakė kolegė ponė Maginės, šis pranešimas nėra pakankamai ambicingas ir uh, Aš manau, kad e, jame išsakyta politinė pozicija yra labai panašiai komisijos pasiūlyma. O mes, mano galva, turėtume užimti kur kas ambicingesnę e, poziciją ir daryti su komisija ir taryba. Kitaip e, panašu, kad mes tapsime tiesiog komisijos pasiūlymo. pasiūlymus reklamuojančią įstaigą, o ne sprendimus formuojančią instituciją. O dabar norėčiau pakomentuoti šios pranešimus. Pirmiausia, stambiausias ir ko gero sudėtingiausias klausimas yra e, lėšų paskirstimas tarp valstybių narių. Aš džiaugiuosi tam, kad yra numatyta uh, uh, užtikrinti, jog išmokos, ne, išmokų vidurkis nemažint, nebūtų mažesnis nei 65 procentai ES vidurkio. Uh, Aš manau, kad galiausiai šis klausimas bus įspręstas valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenių, kai bus kalbama apie daugiametę finansinę programą ir jos, joje numatytą bžūp paketą. Bet e, aš manau, kad šis rodiklis yra geresnis nei tai, kas buvo siūloma anksčiau. Toliau, konvergencija šalies viduje Aš džiaugiuosi, kad jie, jie neįtraukiamas yra šalis, kurios jau naudoja regioninį modelį, Tai yra labai protinga, visiškai nereikia iš naujo dviračio išradinėti, kai jau jį turime. Toliau referenciniai laikotarpiai 2090 ir 2011 metai. Taip, aš manau, kad, kad tai yra geras pasiūlymas, tačiau gali būti taip, kad kai kurie ūkininkai vis tiek negalės pasinaudoti šią nuostatą dėl kokiu nors kitų priežasčių. Ir todėl gal reikėtų sukurti nacionalinį rezervą, iš kurio galima būtų padėti tokiems ūkininkams. Uh, Aš taip pat pritariu tam, kad būtų pakoreguotas konvergencijos mechanizmas. Ir nežinau, iš tikrųjų, ar visi suprantame, kad vienodo dydžio ekologinė išmok, ekologinės išmokos reiškia, kad mes vis tiek išlyginsime lygį valstybės narėse. Uh, Aš manau, kad mums reikia ir galtinio termino, iki kurio išmokos turėtų būti, būti suvienodintos. Žinome iš patirties, kad tose šalise, kur buvo pasirinktas 7 metų laikotarpis, rezultatai buvo labai geri ir mes galėtume tokia, šią patirtimį pasinaudoti, nes tai yra teisingas modelis. Toliau tiesioginės pagalbos išmokų iš ekologiją, tai irgi labai yra aktuolus klausimas. Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad mums reikia savotiško. O, o, pasirinkčių minių. Ir mes turime to reikalauti iš komisijos, nepaisino, kad komisija pasirodo visiškai nenori keisti savo nuomonės. Man atrodo, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti uh, iš kelių uh, priemonių, nes jos galiausiai galės e, pasirinkti tas priemonės, kurios labiausiai pasiteisins jų e, šalyje. Ir žinome, kad jau yra nemažai priemonių, kurios yra gyvendinamos, e, tai dažnai yra priemonės skirtos prisitaikyti prie klimato kaitos ar CO2 emisijoms mažinti ar kitos priemonės. Ir aš manau, kad štai tokią poziciją turėtų žimti mūsų komitetas. Ir galima būtų tekstą koreguoti pateikint pakeitimus šiuo klausimu. Toliau komisija pateikė savo pasiūlymus dėl žaliųjų išmokų ir mes dar panagrinėsime, ar jas galima būtų, juos galima būtų pra, įgyvendinti praktikoje. Taip pat džiaugiuosi, kad kalbama apie tai, kad tie ūkiai, kurie turi ekologinio, ūkio ekologinį sertifikatą, ta, e, savame gaus teisę gauti tiesiog išmoką už ekologiją. Šiek tiek mane neramina da, e, biologinės įvairovės da, e, aspektas nes biologinės įvairovės skatimo priemonės daž, dažnai nedarinamas su klimato kaitos priemonėmis ir tai yra neteisinga. Aš manau, kad mes turėtume suteikti nacionalinės ir regioninės valdžios institucijoms pasirinkti, ar e, biologinės įvairovės priemonės joms tiktų labiau tam, kad jie galėtų pasiekti tikslus susijusius su pristatymu prie klimato kaitos ir CO2 emisijų mažinimu. Uh, aktyvus ūkininkas, tai kad siūloma yra netakyti ekonominės veiklos e, e, testo, yra geras pasiūlymas. Ir tai, kad e, valstybės narėms bus suteikta daugiau laisvės apibrėžint šią savoką, taip pat yra gerai. Man nėra labai aišku, kaip jūs įsivaizduojate savo pasiūlymą dėl neaktyvių žemės savininkų. Uh, Toliau e, išmokų mažinimas ir jų ribojimas, ne viskas mums tinka ir mes dar pateiksime savo pasiūlymus dėl to. Toliau lankstus lėšų pervedimas ir pirmojo ramščio į antrąjį ir atvirkščiai, jūs siūlote 20, leisti pervesti 20 procentų iš pirmojo ramščio į antrąjį. Aš žinau, kad šis klausimas itin yra aktualus Portugalijai, tačiau aš manau, kad galima būtų dar patobulinti šį pasiūlymą. Ir mums reikėtų, kad ši priemonė būtų, kad lėšų pervedimas būtų lankstesnis. Bet iš esmės, aš manau, jūsų pranešimas dėl tiesioginių išmokų žengia teisinga e, kryptimi, bet apskritai parlamentas e, e, turėtų turėti aiškesnę politinę poziciją, kurią turėtume stengtis apginti per dėrybas. Ir labai svarbu užimti tokią aiškę pagrystą politinę poziciją dėrybų pradžioje. Mane neramina tai, kad dabartinė mūsų linija nedaug ko skiriasi nuo komisijos e, išsakyto požiūrio. Ir panašu, kad mes ne, ne, su tokia pozicija negalėsime atlikti vadovaujimo vaidmens darybose. Dėkoju, Džordžai, toliau Jim Nicholson. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pasiūlymą. Šie du pasiūlymai be abejo yra tarpusiai susiję ir jie ta, papildo vienas kitą ir pranešėjas iš tikrųjų labai daug ir gerai dirbo. Ir uh, artimiausio ateityje mes uh, sužinosime, kokie klausimai skiriasi mūsų nuomonės. Aš pritariu jūsų pasiūlymui dėl aktyvaus ūkininko. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas šiuo klausimu nėra tinkamas. Jau kai kas minėjo, kad mes jau ir gal ir turime tam tikrą politinę liniją, kurią galėtume pritaikyti, politinį modelį, kurį galėtume pritaikyti. Aktyvus ūkininkas turėtų būti asmuo, kuris aktyviai ūkininkauja žemėje ir gamina maisto produktus. Aš manau, kad iš esmės e, tokia turėtų būti bet kokios apibriešties e, esmė. Dėl uh, išmokų ribojimo aš užimu visiškai kitokią poziciją nei pranešėjas. Aš manau, kad jo visiškai nereikia ir kovosiu iki, uh, uh, iš visų paskutinių jėgų tam, kad apginčiau savo poziciją. Uh, gal galima būtų mažinti išmokas atsižvelgiant į tai, kokio, kokia yra valdo, koks yra valdos dydis ir kiek žmonių ūkini, realiai ūkininkauja, bet, bet toks uh, automatiškas išmokų mažinimas yra visiškai nepriimtinas. Toliau. Aš manau, kad mūsų pozicija yra pernelik panaši į komisijos pasiūlymą. Aš norėčiau, kad šis parlamentas ne, uh, nesielgtų kompromisiškai, kad, kad jisai uh, išdėstytų savo, tikrai savo poziciją, kuri būtų kitokia nei komisijos, e, e, komisijos e, poziciją, tam, kad mes iš tikrųjų galėtume dėrėtis su komisija. Ir manau, kad Dėl visų jūsų pasiūlymų tiesiog atsiras daugiau demokratijos. Pirmasis ramstis dėl to žalesnis tikrai nepasidarys. Mes vakar jau girdėjome, kad, kad galima mažinti biurokratiją. Tačiau panašu, kad šiuo pasiūlymu jūs norite tiesiog užkrauti kur kas didesnį biurokratinę naštą ūkininkui, norite trukdyti jam dirbti. Matau, kad daug yra kalbama apie smulkius ūkininkus tačiau visiškai nekalbama apie stambesnius ūkininkus. Kodėl? Man toks klausimas kyla. Gerai, mes turime smulkius ūkininkus, turime stambius ūkininkus. Ir reikia padėti jiems visiems. Negalima išrinkti kažkokios vienos ūkininkų grupės, rūpintis tik tai jais ir visiškai ignoruoti kitų ūkininkų poreikius. Kiekvienas ūkininkas tengiasi išgyventi, kiekvienas iš jų uh, uh, augina. Uh, įvairias e, kultūras, gamina maistą. Ir aš suprantu, kad mes dabar jau pradėjome, pradėjome dirbti, žengėme pirmosius žingsnius. Ir turime dėrėti su komisija, negalime e, susitakėte su tuo, kad komisija sako, ne, šis pasiūlymas yra visiškai mums nepriimtinas, jisai visiškai yra neįmanomas. Tokie argumentai tikrai mūsų, neturėtų mūsų įtikinti. Turime tęsti darbą. istorinės, e, e, jei pažvelgsime į istoriją, pamatysime, kad išmokos už uh, ūkius buvo sudarėtos 98, 2000, tarp 98 iki 2002 metų. Tačiau dabar mes stengiamės remti atskirus sektorius, žemės ūkio sektorius. Ir uh, dėl, dėl tokio požiūrio mes ko gero visiškai prarasim. Visiškai sužlugdysime avių sektorių. Aš nežinau, kaip, kaip, kokia yra situacija kitose sektoriuose, bet aš žinau iš savo regiono patirties, kad ūkininkai jau nebe, nebenori auginti uh, nebenori auginti karvių, karvių ir avių. Gal mes taip pat galėtume finansuoti ir žemės e, ir valdų nuomą. Tai gali būti geras pasiūlymas. Problema ta, kad jeigu mes mokėsime už žemę, tuomet uh, tiesiog išauks žemės kaina, kadangi vienas ūkininkas už savo žemę gaus didesnę išmoką nei jo kaimynas e, šalia ir dėl to susidarys e, e, žemės kainų skirtumai. Išėjimas į pensiją, pasiūlymas yra geras, bet nepamirškime ir tų, kad kad turime leisti ūkininkams pastraukti į ankstyvą pensiją. Uh, Tuomet jauni ūkininkai gal, e, galėtų perimti ūkininkavimą kad tuo, pat, tuo metu, kai jie yra tam pasirengę. Ir tokia sistema turėtų būti privaloma, kadangi valstybės narės e, tikrai nenorės to gyveninti savanoriškai ir tikrai nenorės to finansuoti. Jūs taip pat kalbate ir apie tai, kad e, valstybės narys pagal antrąjį ramstį turi skirti 30 e, procentų e, ekologiškoms priemonėms. Jungtinėje karalystėje mes turime mažiausią sumą e, pagal antrąjį ramstį. Ir vienintelis būdas mums ištaisyti šią situaciją yra taikyti moduliaciją ir perkelti iš pirmo ramščių 14 procentų lėšų Ir mes turime daugybę problemų dėl to, kad mūsų, mums pagal antrąją ramstę skirtą sumą yra labai maža ir mes dar nežinome, kaip galima būtų pagerinti situaciją. Girdėjau įvairių pasiūlymų, tačiau Tačiau bet kuriuo atveju užjaučiu tuos politikus ir valstybės tarnautojus turi, kad jie turės įgyveninti šią, šį pasiūlymą vietoje. Na ir dėkuoju dar kartą pranešėjui, jūs jau supratote iš to, ką sakiau, kad aš nepritariu visiems pasiūlymams. Uh, Ir aš manau, kad e, kai kurie iš šių pasiūlymų iš tikrųjų yra visiškai nenaudingi, bet yra visiškai normalu tai, kad e, komiteto narių nuomonės skiriasi, kitaip mūsų darbas būtų visiškai beprasmis. Ir aš tikiuosi, kad mes toliau galėsime patobulinti šį tekstą tam, kad užtikrintume geresnį ateitį ūkininkams savo šalyse ir visoje Europos Sąjungoje. Martin. Ačiū, ponas Herbert. Ačiū. Pirmiausia, ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Bandėme jam pateikti pasiūlymų, na, nebūtinai viską atsižvelgta, bet e, tikimės, kad e, tęsiantis dėrybom, kai kurios mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta. Daug buvo pasakyta apie tai, jog reikia būtent ambicingesniems negu e, komisija, bet galbūt netinkamai būsime ambicingi, ką turėtumėm padaryti. Tai e, atsižvelgti į tai, ką siūlo komisija, nes eina tinkama linkme, reikia numatyti naują pagrindimą tokiam išmokom dėl aplinkos sauginio, klimato kaitos e, priežasčių. Mokesčių mokėtojai turi žinoti, kam ir kodėl panaudojamos lėšos. Na, turėtumėm galvoti apie tvaro žemės e, ūkį, o ne tiesiog pagrysti esamą sistemą. Supaprastinimo nereikėtų siekti aplinkosauginių priemonių sąskaitą, tai vertintumėm labai kritiškai dėl sėjomainos. Apie tai daug kalbėta, kelta daug triukšmo. Vis dėlto Komisijos pasiūlyme nematome labai gerų pasiūlymų, matom 70 procentų ribą, tai netikra sėjomana, norėtume, kad į sistemą būtų įtraukta tikroji sėjomaina. Pranešėjas ir komisija sako, kad tai bus e, stebima, taip teisti, teisinga, stebėsena galima, tai nėra neįmanoma. Ir tokia vizija galėtų būti veiksminga. Turėtumėm imtis e, veiksmų prieš monokultūras, prieš vienos kultūros auginimą. Dėl pievų iki šiol nedaug kas pasakyta. Dėl to visi sveikiname komisijos e, požiūrį Tačiau manytumėm, kad numatyta data visiškai netinkama, manome, kad priemonių reikia imtis jau dabar, kad ta žemė būtų naudojama kitiem tikslam. Dėl pasiūlymų dėl ekologinimo pranešėjas siūlo supaprastinimą daugeliu atveju. Vokietijoje labai daug diskutuota apie tai, ar nereikėtų taikyti šimties smulkiems ūkiams. Uh, E, tai e, paveiktų 50 procentų valdų Vokietijoje, 80 procentų ES, e tai nemaži skaičiai, o kal, kai kalbame apie plotą, tai būtų 20 procentų ir čia visiškai būtų netaikomas ekologinimo priemonė. Čia galime du variantai, jeigu manome, kad 70 procentų požiūris yra bendrai paėmus teisingas, tai reikėtų pasakyti, kad stambesnių ūkiai turėtų daryti daugiau Ar tai galėtų būti pagrista, jei e, pažvelgtumėm iki, e, į didesnius negu šimto hektarų ūkius, galbūt e, juos būtų galima padalinti ir priemonės taikyti ten. O kalbant apie ekologiškai svarbės vietovės, tai liktų tuomet vis mažiau ir klausimas būtų toks, kokia prasmė to ekologinimo, nes nebūtų sėjomainos arba labai mažai sėjomainos, nebūtų e, tikrųjų apsaugos priemonių ir visuomenė klaustų, kur eina naujoji BŽP, ar einama tvarumo linkme, ar tik tai siekiama e, išsaugoti status quo ir manau, kad paaiškinti visuomeniai tai būtų labai sudėtinga. ūkiai, kuriuose yra daugiamečių gamyklų, taip pat turėtų vykdyti ekologinimo priemonės, pritarėme tam. Vakar diskusijose jau apie daug ką e, kritiškai kalbėjome, 30 procentų ekologinimo priemonės negali būti visiškai laisvanoriškos. Reikia tam tikro ryšio tarp tos 70 procentų. Antraip, daug kas sakys, man jokio skirtumo, pasimsiu 70 procentų ir užsimsiu e, intensyvę žemės ūkio e, veiklą aplinkos sąskaitą. Tai iš tiesų reikėtų e, susijęti 70 procentų bazinį išmoką su 30 procentų ekologinimo priemonę. Antraip sistema neveiks ir negalime leisti savo skirti lėšų netvariam žemės ūkiui. Tad e, turbūt čia ir būtų pagrindinis skirtumas tarp to, ką siūlo pranešėjas ir ką mes įsivaizduotumėm ilgo laikotarpiu. Ir dėl to, kad, ką sakė kolega e, Nikolson. E, labai kritiškai tai vertinam. Jei valstybės narės turės elementų meniu, iš kurio galės rinktis, kalbant apie orientavimą į ekologiją, tai e, tuomet atvertumėm Pandoros skrinę, nežinome, koks būtų rezultatas ir ar tai būtų E, galima pagristai palikti e, valstybėm narėm spręsti, apsispręsti dėl šitų e, priemonių. Ir, kažin, ar valstybės narės laikytųsi nusiklaus požiūrio į tai, nes bendrai paėmus, turint galvoje, koks valstybių narių požiūris yra ekonominio, neturėtumėm palikti joms galimybės rinktis iš priemonių meniu. Dabar e, dėl aktyvaus, neaktyvaus ūkininko apibriešties. Iš anksto susitarėme, kad e, turėsime teigiamą ir neigiamą sąrašus. E, toks tinkamas kelias būtų. Pranešėjo pasiūlymas geras. Galima, aišku, teikti kelis patikslinimo pasiūlymus, kad bet kas kas e, turi e, teisę į tokią paramą, turėtų būti įtrauktas, galbūt galimi čia būtų e, papildymai, galbūt teiksime pasiūlymus. 35 tūkstančiai eurų mokėtini būtų ūkininkui nutraukiančiam veiklui. Tai visiškai neteisinga. Norėtumėm remti smulkius ūkius, bet kita vertus 35 tūkstančius eurų mokėsime ūkininkams nutraukiantiems veiklą. Tai labai sunku būtų pagrysti ir būtų neproduktyvu e, sakyti, kad e, tai pagrista struktūriniais pokėčiais, nes siekiam uh, E, išsaugoti smulkius ūkius, kita vertus sudarom palankės sąlygas nutraukti veiklą. Sunku būtų paaiškinti visuomeniai, kad suteikiam e, paramą e, ūkininkams, kad jie parduotų savo ūkius kitų įvairių. Įvairiose regionuose, daugelį regionų nebus kitų galimybių. Aš manyčiau, kad reikėtų skatinti žmonės pradėti ūkininkauti, o net virkščiai. Dėl viršutinės ribos, dėl ribojimo pranešėjas siūlo vienur griežtinti sąlygas, kitur numatyti lengvesnės sąlygas. Manytumėm, kad pasiūlymas įdomus, bet manytumėm, kad komisijos pasiūlymas geresnis turėtumėm atsižvelgti į tai, kaip ūkininkaujama, nustatant ribojimą. Nes, pavyzdžiui, Vokietijoje tai galėtų reikšti, kad išimtis taikoma visiems. Reikėtų pagalvoti apie darbo metodus. Per paskirstimas tarp valstybių narių, manau, einame tinkamą linkmę, laikomasi tinkamo požiūrio, tačiau, žinoma, reikėtų pagalvoti apie tai, ar tai būtų teisinga sąjungos viduje. Ar tai tinkama? Sunku pasakyti dabar, bet manau, kad einama e, tinkama linkme. Žinoma, e, turime bendrai vertinti ir pirmą ir antrą ramstį. Na, manyčiau, kad tai, ką sako pranešėjas apie perpaskirstimą tarp e, pirmo ir antro e, ramščio yra e, prasminga, pagrista, tačiau kalbant apie pervedimą iš pirmo į antrą, tai e, tam negalėtumėm pritarti. Manytumėm, kad reikia pakankamai numatyti finansavimą antrajam ramsti valstybėm narėm. Na, štai ką norėjau paminėti, turbūt daug ką dar ir pamiršau, vis dėlto diskusijų dar, dar bus, galimybių dar bus kalbėti apie tai sveikintumėm tai, kad pranešės įtraukė baltymingus augalus. Sveikinęs pasiūlymas dėl 7 procentų. Vokietija m, mm, yra sakiusi, galbūt reikėtų uh, siekti 50 procentų, na, bet kokiu atveju pritarėme tam, kad apskritai trūkti bal, baltymingi augalai. Uh, na, pranešime yra teigiamų dalykų. Vis dėlto turime suformuluoti savo poziciją ir jei mes norim būti ambicingesni negu komisija, tai uh, turėtumėm uh, būti ambicingesni siekiant uh, tvaresnio ūkininkavimo, o ne daugiau uh, nuožiūros. Tai aišku, mes uh, norėtumėm, kad galutinis rezultatas uh, būtų daugiau ekologinimo ir tvaresnis ūkininkavimas. Ponas Agniu. Ačiū, ponas Agniu. Uh, Man atrodo, pirmininkė, kad pranešėjas siemėsi labai sunkios užduoties. Pažiūrėkime pirmiausia į aktyvaus ūkininko apibriežti. Taip, valstybė narė turi apsispręsti ir sprendžiant turėtų būti remiamasi tuo, ar yra kažkokių veiklos finansinių pasiekmių. Mes čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Jeigu yra tam tikrų abejonių ūkininkų požiūrių, tai turi būti galimybė patikrinti aktyvaus ūkininko finansinę padėtį, jeigu jis investuoja į savo žemę, jeigu jis patiria finansinių pasiekmių, tai jis yra aktyvus ūkininkas. Ir aš manau, kad jeigu valstybėje narėje yra priimamas toks sprendimas, tai ūkininkas jau nebegali kreiptis ES lygmenių ir ginčyti šio sprendimo. Be abejo, yra tam tikrų tokių plotų, kurie nepatektų į šią apibriežtį, bet vėlgi tai turi būti valstybių narių sprendimas. Turi būti sprendimai priimami objektyviais kriterijais. Dėl, dėl pasėlių įvairinimo. Pranešėjas patikė konkrečių pasiūlymų, bet aš galvoju, ar jie tikrai vertingi. Iš tikrųjų, Britanijoje yra ūkių, kurie įgyvendina ekologinės schemas. Aš galvoju, reikalingos siūlomos priemonės. Įdomus yra pasiūlymai susiję su ekologiniu požiūriu svarbės vietovės. Ir aš manau, kad čia mes bandome nušauti du zuikius, jeigu auginamos dvi kultūros ir jeigu numatoma auginti trečią kultūrą, yra tam skiriama 70 procentų, tai gali kilti problemų susijusių su PPO gali būti tam tikri sprendimai vertinami kaip e, paslėptos subsidijos. Ir ne su visais pasiūlymais mūsų šalis gali sutikti. Mes labai daug pinigų skiriame e, žemės ūkiui. Europos Sąjungai ne viskas mums priimtina. Toliau jauni ūkininkai, aš manau, kad e, čia pateikti pasiūlymai visiškai nepadės atjauninti e, ūkininkavimo sektoriaus. Nemanau, kad e, pajusime didelį skirtumą ūkininkų amžiaus prasme. Aš manau, kad valstybės narės turėtų e, numatyti savanoriškas sistemas, numatyti tam tikras stipendijų, paramos sistemas užtikrinti tam tikrą socialinį judumą, taip galima sakyti. Manau, kad nuostatos susijusios su smulkiais ūkiais taip pat e, turėtų būti savanoriškos. Valstybės narės visos skirtingos ir, aišku, sunku numatyti vieningą sistemą visoms 27 ar gal ir 28 e, valstybėms narėms. Ir mes bent jau nenorėtume, kad e, Britanijos lėšos būtų švaistomos siekiant kažkokių nerealių tikslų. Ir Taip pat aš manau, kad gali sumažėti kai kurių ūkininkų pajamos, pavyzdžiui, auginančių e, galvijus. Mes turime galvoti apie tokias pasiekmes. Ačiū. E, vicepirmininkas Večiakovskis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Dėkoju parlamento nariui Santosui už tai, ką jis nuveikė ir už parengtą pranešimą. Tas pranešimas eina tinkama linkme daugeliu požiūrių. Aš e, tikrai daugeliu klausimų sutinku, laikausi tos pačios nuomonės. E, aš norėčiau daugiausia kalbėti apie, ko gero, sudėtingiausią klausimą, tai būtent išmokų paskirstimo klausimą, mes turime prisiminti, kad mes ne tik čia kūrėme politikos kryptis, bet esame teisėkuros institucija ir dabar kalbame apie konkrečius teisės aktus, kurie taps privalomais teisės aktais ir mes negalime pamiršti esminių nuostatų, būtent sutarties nuostatų, kuriuose aiškiai pasakyta, kad negalima diskriminuoti ES pagal tautinę priklausomybę, tarp priklausomybė valstybei nariai negali būti diskriminuojami, žemės, e, diskriminuojami ūkininkai ES. Ir be abejo, galima atsižvelgti regioninius skirtumus, bet ne, e, ne visada valstybių narių e, skirtumus formuojant žemės ūkio politiką. Skirtumai mažėja tik iš dalies. Komisija labai nežymiai siekia panaikinti įvairius e, nevienodumus, nevienodas sąlygas Mes norėtume daugiau, aš jau esu čia pateikęs anksčiau pavyzdžių. Pavyzdžiui, e, turime seną valstybę narę, Daniją ir naują Lietuvą. Jos yra toje pačioje geografinėje platumoje prie Baltijos jūros ir turi vienodą hektarų plotą 2 milijonai 600 tūkstančių. Ir tame plote Danija už gauna 9 šimtus milijonų per metus, Lietuva 450, tai dvigubai mažiau. Ir čia mes kalbame tik apie tam tikrą laikotarpį. Skaičiuojant kitą laikotarpį, dar didesnis būtų skirtumas. Tai iš tikrųjų pusė milijardo eurų bus mažesnė suma skirta naujai valstybei nariai ir aišku, kaip tokiomis nevienodos konkurencijos sąlygomis galima išsaugoti ūkininkavimo sektorių. Tai tikrai nepavyks. Kartais senųjų valstybių narių e, atstovai sako, na, sąnaudos e, ūkininkavimo sektoriaus yra kitokios, bet iš tikrųjų netaip jos ir skiriasi yra dabar tos pačios sąnaudos susijusios su žemės ūkio technika ir taip toliau. Vyksta ūkininkai iš vienos šalies į kitą pirkti traktorių įrangos ir taip bando sutaupyti lėšų. Tai Iš tikrųjų, tas nevienodas sąlygas mes turime pripažinti ir egzistuoja tam tikri istoriniai kriterijai, pagal kuriuos dabar E, vieni gauna daugiau vien dėl to, kad anksčiau gaudavo daugiau, o kiti gauna mažiau dėl to, kad anksčiau gaudavo mažiau. Tai visiškai nepriimtina ir tai nedėra su ES sutarties nuostatomis. Ir aš galiu priminti, kad pereinamojų laikotarpių naujas valstybės narės e, pagal sutartį mokėjo iš savo biudžeto papildomus įnašus ir tik ketvirtadalis buvo finansuojama iš ES biudžeto ir palaipsniui tik tai ta sistema keitėsi. Galbūt reikėtų dabar taikyti panašų požiūrį, panašų metodą Aš suprantu, kad sunku būtų mažinti e, lėšas toms valstybėms narėms, kurios anksčiau gaudavo daugiau. Reikia rasti tinkamą kompensavimo ir konvergencijos metodą. Turime ieškoti. Tačiau jeigu e, kažkoks sprendimas yra mažiau neteisingas, tai vis tiek turim pripažinti, kad jis yra neteisingas. Ir aišku, naujose valstybėse narėse mm, žemės ūkio sektorių kažkaip pavyko dar išlaikyti, tačiau problemos yra ir jos vis gilėja. Ir dėja, iš tikrųjų, kažkada gali mm, žlugti ES žemės ūkio sektorius vien dėl tų nevienodų sąlygų, kurios egzistuoja tarp valstybių narių. Taigi aš paraginčiau ieškoti sprendimų, kurie būtų teisingi. Ne iš dalies teisingi, o iš tikrųjų teisingi. Dalinio teisingumo būti negali. Ačiū. Grazie. Grazie Pacevoski, Elisabeth Kostinger e poi Polson. Elis Dėkuoju, Elisabeth Kastinger. Ačiū pirmininkė. Ir dėkuoju ponui Kaplo Santos, mūsų pranešėjui, už jo darbą. Ir ypatingai dėkuoju už tai, kad jis iš tikrųjų įsiklausė šešėlinių pranešėjų nuomonę. Mūsų diskusijos su pranešėjai buvo labai įdomios. Susipažinus su pranešėjų pakeitimais, pagalvojau, kad pranešėjas labai daug kalba apie įvairius ūkininkus. Ir jis e, įrašo žodį ūkininkai ir kiti ūkininkai į daugybę pakeitimų. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs negalėtumėt sukonkretinti šių savo pasiūlymų, ar negalėtumėt konkrečiai nurodyti, kas gaus paramą uh, iš kaimo plėtros lėšų. Ir kai kalbame apie pirmąjį ramstį ir e, aktyvaus ūkininko apibrėžimą. Manau, kad mes, atsižvelgdami į vykstančias diskusijas, turėtume apsiriboti tais asmenimis, kurie aktyviai ūkininkauja. Būtų labai svarbu turėti labai aiškę apibriežti. Tam, kad e, ateityje mums netektų aiškinti, kodėl išmokos yra mokamos kai kuriems e, ūkio subjektams. Aplinkosaugos e, programos e, pranešėjas sako, kad net 30 procentų žemės plėtros lėšų turi būti mokama agro aplinkosaugos priemonėms, agrarinės aplinkosaugos priemonėms finansuoti. Tai yra puiku, mes reformuodami BŽUP norime, kad ši politika būtų žalesnė. Mano kolega jau kalbėjo apie tai, kad e, šiuo metu daug kalbama apie, apie viršutinės ir, ir e, apie viršutinės ribas. Man labai tinka jūsų pasiūlymas dėl e, ribos, kuri būtų taikoma ekologiškiams e, e, ūkiams. Aš manau, kad tai, kad valstybės narės jau dabar remia ekologinį ūkininkavimą, neturėtų pakengti šioms šalims. Nes nemažai valstybių narių jau daug padirbėjo tam, kad e, paremtų organinį ūkininkavimą, ekologišką ūkininkavimą. Toliau jau girdėjome šiandien e, nemažai kalbant apie jaunus ūkininkus. Jūs kalbate apie tai, kad reikia e, paskatinti senesnius, vyresnio amžiaus ūkininkus perduoti, perleisti savo valdas savo vaikams. Aš manau, kad reikia nepamiršti, kad ūkininkauja dažnai ne vien vyrai, bet ir moteris. Ir reikėtų į tai atsižvelgti, kai mes kalbėsime apie kaimo plėtrą. Moterų vaidmuo ūkėse yra gan svarbus ir aš manau, kad tai būtų mūsų pridermė visiems priminti, koks yra moterų vaidmuo ūkiuose. Toliau ūkių restruktūrizavimas Ir pasiūlymas penkis metu, penkerius metus mokėti išmokas uh, už ūkių restruktūrizavimą. Ir pasiūlymas pakeisti dabar mokamą išmoką vienkartinę išmoką. Gali būti taip, kad kad uh, ūkininkai turės per tos penkerius metus uh, gražinti didžiulės e, sumas. Todėl reikia šias nuostatas apibriežti labai atsargiai, įvertinus visas įmanomas problemas. Toliau investicijos ir e, investicijų į naujas priemonės, naujoves, naują e, žemės ūkio veiklą. Manau, kad jas reikėtų paremti, bet tai darant reikia tai daryti vienodomis sąlygomis visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad visoje Europos Sąjungoje ūkininkai yra nusipelnę vienodos e, e, pagalbos. Toliau, miškininkystė. Aš pritariu tam, ką jūs sakote, tačiau aš manau, kad reikia geriau apibrėžti konkurenciją miškininkystės paramos programuose. Aš manau, kad mes turėtume, atsižvelgdami į Europą 2020 strategijos tikslus, užimti kur kas ambicingesnį poziciją nes manau, kad mes galėtume aktyviau prisidėti prie aplinkosaugos ir e, kovos su klimato kaita. Jau buvo paminėtos vietovės, kuriuose esame didelių gamtinių kliūčių. Dėkuoju pranešėjai už tai, kad jis atsižvelgė į mūsų reikalavimus ir sutiko išbraukti komisijos e, pasiūlytą straipsnį šiuo klausimu. Aš norėčiau taip pat, kad būtų paminėtas Herbert Doffman e, pranešimas. Jį, jį neseniai patvirtinome ir manau, kad jūsų pasiūlymus dėl vietovių, kuriuose esame didelių gamtinių kliūčių, galima būtų dar patobulinti. Pritariu taip pat pranešėjo pasiūlymui paminėti konkrečią datą. Europos parlamentas nori, kad vertinimas būtų atliktas per protingą laiką. Tačiau panašu, kad tai nebus lengva padaryti. Toliau rizikos valdymas. Man nelabai patinka komisijos pasiūlymas. Ir beje, nelabai tinka ir pranešėjo mintis. Jau esame nekartą kalbėję apie rizikos valdymą. Labai svarbu ūkininkams e, turėti galimybę finansuoti komisijos e, siūlomų priemonių įgyvendinimą. Bet to valstybės narės, kurios naudojasi 68 straipsnių, negalės taikyti jūsų pasiūlymo. Aš manau, kad mes turėtume dar e, pagalvoti apie tai, kaip e, šią, šį skyrių galima būtų patobulinti. Dabar priešėjų siūlomas priedas ir kaimo plėtros finansavimas. Aš pritariu jūsų pasiūlymams ir e, aš manau, kad kad referenciniai metai turėtų būti ne vien 2013 metai. Mes turėtume atsižvelgti platesnį laikotarpį. Tai yra labai svarbu. Komisija padarė mano galva klaidą, kadangi jeigu bus taikomi tik tai 2013 metai kaip referenciniai metai, tuomet nebus visiškai atsižvelgta į tai, ką mes sugebėjome padaryti per pastarosius septynius metus, kai uh, taip pat aktyviai e, vykdėme žemės ūkio politiką. Toliau prinešėjas siūlo nustatyti bendrą finansavimo normą, e, padidinti bendrą finansavimo normą iki 60 procentų tai ne, visome, ne visoms šalims tiks. Ir aš manau, kad kai mes kalbame apie horizontalaus pobūdžio reglamentus, mes turime uh, suformuluoti uh, aiškias priemonės, tačiau negalime keisti bendro finansavimo uh, normų, nes uh, tai, ką jūs siūlote, atrodo kaip padinimas, tačiau realiai tai, re, tai reikš. Uh, paramos sumažinimą kai kuriuose valstybės narise. Galima gatų taip bandyti mažinti apskritai uh, bendrą kaimo plėtros paketą ir mažinti nacionalinės programas, tačiau aš nemanau, kad mes to norime. Toliau partnerystės ir uh, šimtaprocentinis uh, bendras finansavimas naujos mokslinio tyrimų srityje. Turėtume užtikrinti, kad e, moksliniais tyrimais galėtų užsimti ne vien e, stambus mokslinio tyrimų centrai, bet ir smulkesnės įmonės. Tai bus labai svarbu žemės ūkio ateičiai. Jau buvo kalbama ir apie biurokratiją. Aš manau, kad e, pranešėjo pasiūlymas taip pat netitinka mūsų tikslų. Šis klausimas yra labai sudėtingas. Ir labai sunku bus įgyvendinti tai, ką jūs siūlote, net jeigu ir visi labai stengsimės. Taigi aš manau, kad reikia supaprastinti komisijos pasiūlymą ir dar labiau galima būtų supaprastinti pranešėjo parinktą schemą. Mums reikia paprastė, paprastesnės sistemos, kuri būtų tikrai palanki mažiems ūkininkams. Taigi aš manau, kad mums reikėtų e, ambicingesnio pasiūlymo ir dabar galime e, šį dokumentą patobulinti ir išdėstyti jame aiškesnė ir e, griežtesnė pozicija. Mes esame vieninteliai, vieninteliai ūkininkų atstovai ir todėl aš manau, kad mes turėtume pradėti dėrybas su labai aiškia ir labai griežta pozicija. Tak, herr ordförande, och... Vicepirmininkė Palsen. Ačiū, pirmininkė. Truputį palauksiu, kad užsidėtumėte ausines. Norėčiau padėkė, padėkoti pranešėjui Kopilas Tantas už puikiai atliktą darbą. Skirtingai negu kad sakė kiti, aš manau, kad e, jis parengė puikų pranešimą, atsižvelgė uh, įvairias nuomonės ir iš, iš pat pradžių parengė subalansuotą dokumentą. Galbūt aš esu labiau pragmatikė, o ne ideologė. Ir svarbu, kad mes sutartumėm dėl ko, sutartumėm dėl to, ką darome, o neprieštarautumėm vieni kitiems, nesvarbu, kas, kas ką pasiūlo ir padaro neturėtumėm prieš pasakyti savęs komisijai. Bet norėčiau pabrėžti štai ką. Dabar gilinamės į realijas ir galbūt turėtumėm nepamiršti, kad galų gale reikės laikytis griežtų prioritetų, jeigu bus sumažintas biudžetas. Ir ypač galvojant apie antrą ramstį, reikėtų labai rimtai pagalvoti, kas bus e, ypatingos svarbos, kas yra būtina tam, kad Europa išgyventų. Kaip e, turime keisti išmokas, e, kad nesukeltumėm pražudingų pasiekmių. 30 procentų iš pirmo ramščio turėtų būti bazinis požiūris, kurio turėtų laikytis visi, galbūt pritarčiau žaliesiems, kad nereikėtų čia labai e, didelio savanoriškumo, kad e, prarasi 30 procentų pajamų arba išmoko, e, na, Nemanau, kad e, nesu tikra, kad tai būtų labai gerai, gerai aplinkos saugos požiūrių. Galbūt e, kaž, kažkur tai tai reikėtų įtraukti į paramos susijimą. Kalbant apie žemės ūkio ekologinimą, yra vienas dalykas e, aktualiausias, kalbant apie šios dienos situaciją, tai būtų žemken, žemkenčiai. Negalime leisti, kad e, dirbama žemė e, būtų e, nedirb, nedirbama ilgus mėnesius, nuo rudens iki pavasario. Ir Vokietija bandė tai kontroliuoti palidovinės sistemos pagalba, jai nepasisekė. Tačiau manyčiau, kad Kas stebina, tai tai, kad negalima e, būtų dokumentuoti, daryti nuotraukų ir juose užfiksuoti, kurie laukai žaliuoja, o kurie ne. To dar nepadarėme, bet manau apie tai turėtumėm galvoti. Ir dar Vienas dalykas, kalbant apie žemės ūkį, kaimo vietovės, kalbant apie mažiau palankės nukininkauti vietovės, reikia žūtbūt išsaugoti biologinį įvairovę. Aš kalbu čia apie genus, nekalbu čia vien tik tai apie, apie uh, gamtą, čia kalbėčiau ir apie žemės ūkio e, kultūras, e, gyvulius, jų įvairovę turime užtikrinti kad tai išsaugotumėm. Dabar e, sistema tik tai auga. Iš esmės dominuoja tik tai kelios stambios bendrovės e, siūlančios e, sieklas ir taip pat yra, kalbant ir apie gyvulius, tad turime išsaugoti vietinės rūšis. Tai būtų svarbiausia ir ne dėl nostalgijos. Tai yra būtina galvojant apie mūsų vaikų ateitį, turime išsaugoti genetinę įvairovę, kad ir kokių priemonių imtumėmės ateityje, kad sukurtumėm naujas rušis. Ir dar norėčiau paminėti, daug kalbėjome apie orientavimąsi į ekologiją, kalbėjome apie aplinką. Ir gerai, kad trečdalis uh, žemės ūkiai skirtų lėšų skiriama ekologinimui. Tačiau e, turbūt nemažai čia mūsų yra kilę iš kaimo ir turbūt žinome, kad kaimas nebus gyvas, jeigu ten nebus žmonių. Jei ten visiškai nefunkcionuos sociokultūriniai aspektai, todėl turėtumėm galvoti kur kas labiau apie kaimų plėtojimą, kaimo vietovių plėtojimą. Galbūt vien paprasčiausiai užtikrinant, kad jaunos moteris liktų gyventi kaime. Nes kas e, norės ūkininkauti, jį turės gyventi vienas, jeigu nebus vaikų darželio. Aišku, jeigu žmonos neturi, tai turbūt ir darželių nereikia, bet turėtumėm pagalvoti apie socialinius aspektus, e, socialinės sistemas, apie kultūrą kaime. Ir svarbu, kad kaimas būtų e, gyvas ir, ir tai yra svarbiau negu vien tik tai žemės ūkis. Ponas Mitas. Su įdomumu išklausiau ponios Palsten ir e, pritarčiau jai, pritarčiau pranešėjo požiūriui, tikrai ne, nematau, e, kodėl šitas komitetas turėtų dirbtinai e, atsiriboti šiuose diskusijose, jeigu mūsų, komi, e, jeigu mūsų pozicija tokia pati kaip komisijos, tai toksai labai laimingas e, sutapimas ir e, ir tai rodo, e, kad tarybos gali būti sėkmingos, jeigu mūsų pozicija e, skirsis e, e, mažiau palyginti su komisijos pozicija negu tarybos poziciją, tai iš tiesų ne, neturėsime ieškoti sąjungininkų šiose diskusijose, bent jau dėl biudžeto, tai labai pritarčiau tam, kad jeigu mūsų pozicija artima komisijos, nėra dėl ko čia labai nerimauti dėl tiesioginių išmokų, e, turėčiau e, paminėti daugiametės e, ganyklas į išprau, išbraukus žodį žolinės kultūros, tai kur kas primtiniau mums Škotijoje. Komitete pritarėme paramai mažiau ūkininkauti palankioms vietoviai ir turėtumėm taip ir toliau daryti. Ir jeigu valstybės narės neturi e, duomenų, e, tai negalime priimti pagristų teisės aktų. Sveikinčiau Ir uh, tai, kad galėtumėm automatiškai keisti planus, jeigu komisija neprima sprendimo per du e, mėnesius, e, tai bus dirbti aiškiau. Mums primtinas taip pat ir pasiūlymas dėl agrarinio aplinkos saugos e, priemonių, kiti susiję su Natūra 2000 ir, ir taip toliau. Ir norėtumėm, kad agrarinės aplinkos saugos sistemos būtų plečiamos, bet einama na, vis dėlto tinkama linkme. Uh, O kur mūsų nuomonė skirtusi, tai būtų tai, kad 35 tūkstančiai eurų būtų skirti nekonkurencingiems ūkininkams, kad jie nutrauktų veiklą. Nemanytumėm, kad ne tą linkmę reikia eiti, tai nebūtų investicijos į Europos ateitį, tai nebūtų tinkamas viešųjų lėšų panaudojimas dėl rizikos valdymo. Mes taip pat nemanome, kad tai būtų tinkamas lėšų panaudojimas ir e, reikia. Nes e, ūkininkai jau dabar gali investuoti į rizikos valdymą. Ir manytumėm, kad jeigu bus pritarta e, pasiūlymui, tai bus tiesiog suvalgytos antro ramščio lėšos. Ta pati galėčiau pasakyti apie e, paramą drėkinamoms e, teritorijoms. Nemanome, kad e, aplinkosaugos sistemos turėtų būti formuojamos dirbtinai. Ir taip pat kyla klausimų dėl to, kiek privačios įmonės galėtų prisidėti prie plėtros. Jau dabar privatus sektorius dalyvauja sistemose, tačiau privatus sektorius neturėtų vadovauti tokių sistemų įgyvendinimu. Tai svarbiausia yra. Taip pat reikėtų labiau skatinti bendradarbiavimo projektus. lyder projektų požiūris labai pasiteisino iki šiol ir mes norėtumėm, kad pasiūlymuose e, tai būtų stiprinama, o ne atvirkščiai. E, ir bendrai paėmus e, mes esame pasirengę ir toliau dirbti su jumis šiuo klausimu ir dėkui, kad atsižvelgėte į mūsų pasiūlymą. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Ir norėčiau pasisakyti keletą pastabų. Pirmiausia, žiūrėdamas į komisijos pasiūlymą, ko gero ne vienas. Aš pastebėjau, kad niekur nėra e, pavartoti žodis moteris ir galbūt galėtume e, jį įtraukti, pavyzdžiui, aštuntajame E, skyri, e, straipsnėje, taip pat 20 straipsnio pirmojo dalyje, kur kalbame apie ūkininkavimą. Iš tikrųjų, moteris e, sudaro didžiąją dalį darbo jėgos tiksliau mažesnę dalį darbo jėgos žemės ūkio sektorė ir ypač jaunoms moterims yra sunku E, įsilieti į šį sektorių ir daugelio darbuotojų amžius viršė 65 metų ribą. Manau, kad taip pat reikėtų mums šiame pranešime dar labiau akcentuoti garantijų fondą jauniems ūkininkams ir jaunų ūkininkų paramai. Pirmajame priedė minima tokio fondo suma yra 800 tūkstančių eurų. Mes jau esame anksčiau sakę, kad komisijos pasiūlymas e, šią prasme yra mm, visai tinkamas. Dabar dėl 2014-2020 metų e, laikotarpio ir garantijų fondo ir lėšų, kurios galėtų būti skirtos jauniesiems ūkininkams Na, aš e, manau, kad nors yra daug investicijų, nemažai subsidijų, vis dėlto e, toks e, fondas, tokio fondo lėšos padėtų motivuoti jaunus ūkininkus. Tai tiek, pirmininkė. Ačiū, Džekarlo. Dar 20 narių paprašė žodžio. Tad manau, kad dabar turime numatyti trijų minučių kalbėjimo laiko ribą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau šiandien daug kalbėjome apie aplinkosaugą, apie tą, pagalbą už ekologinio kilinkavimą. Aš norėčiau savo kalboje priminti jumis tai, kad Žemės ūkio ir pirmiausia yra ekonominė veikla ir kad mes kalbame apie ekonomikos sektorių, kuris aprūpina mus maistu kuris aprūpinęs 500 milijonų europiečių maistu ir kuris yra susijęs ir su eksportu, ir kuris prisideda prie gerovės ES ir to negalime pamiršti. Be to, šiame sektoriuje dirba nemažai žmonių ir priemonės, kurias mes e, e, tvirtinsime, turėtų padėti šiems ūkininkams gyventi. Aš jau girdėjau tai, ką sakė ponas Šiškovski, aš puikiai suprantu, apie ką jis kalbėjo. Uh, Tačiau aš turiu Jums pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse, senu, senuose valstybėse narėse paramos mažinimas, ypač šis sparčiai vykdomas, tikrai sužlugdys kai kurios sektorius. Pavyzdžiui, gyvulininkystė tikrai niekas nebenorės užsiimti. Ir jeigu mes norime jei mes neišlaikysime susietos pagalbos, neišlaikysime pagalbos lygio kai kuriuose sektoriuose, tuomet mes tikrai sužlugdysime juos. Tik aš žvelgdamas į šios pasiūlymus, aš norėčiau uh, užduoti uh, du, tris klausimus. Uh, kurie pirmiausia yra susiję su uh, išmokomis uh, už ekologiją. Pas principas man tinka, tačiau aš manau, kad uh, žalioji pagalba neturėtų būti susijęta su bazinėmis išmokomis. Ir galima būtų ją skaičiuoti dviem būdais. Ar mes skaičiuosime ją pagal, pagalbą siūlymą valstybei nariai, nes tai vienaip ar kitaip. Uh, suteiktų mums galimybę lankščiau taikyti šią pagalbą. Ir valstybės narės pačios galėtų spręsti, kokią pagalbą skirti už ekologiją. O kitas būtų, būdas būtų skirti ją ja, pagal sektorius. Ir, pavyzdžiui, siūloma taikyti išlygas e, e, tose regionuose, kur susidurime su uh, didelėmi, didelėmis van, apsirūpinimo van, vandenių problemomis. Žemės ūkio komitete mes nekaltą kalbėjome, kad mes manome, jog mums reikia pagrindų vandens direktyvos ir nepa, nors dabar matome, kad valstybės narės nenori jos gyveninti. Vietovės, kuriuose esame ūkininkavimo kliūčių. Man atrodo, kad jeigu mes kalbėsime apie vietovės, kuriuose esama gamtinių kliūčių. Ir jas bandysime griežtai apibrėžti, susidursime su problemomis, nes žinome, kad, kad tos kliūtis gali būti labai įvairios. Ir dar vienas dalykas, daugiametės pievos, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, tai, kad reikia nepamiršti, kaip yra laikomos šios pievos nes e, iš esmės mūsų regionuose nuo seno šios daugiametės pievos buvo, buvo kultivuojamos. Ir jeigu mes ne, ne sukursime, ne, nepaliksime galimybės ūkininkams kars nuo karto uh, paversti ariamą žemę daugmetmės pievomis, tikrai ne, nieko nepasieksime. Aš manau, kad kai kuriuose sektoriuose mes šiandien susidurime su rimtomis problemomis, kai kuriuose ganyklose, pievose, atsiprašau. Ir, ir kad kai kuriuose pievose išnyko kai kurie. Ir dėl to atsiranda nemažai problemų. Dėkuoju. Vulšyžim. Mes jungiame laikrodį, kad galėtume geriau valdyti laiką. Prašom, e, dvi su pusė minutės. Kitaip mums neužteks laiko, kad visiems suteiktume galimybę pasisakyti. Pone pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti štai, ką Rio Dežaneiro aukščios lygio susitikimas prasideda šią savaitę ir panašu, kad mes užmerkime akis ir visiškai mums nerūpė tai, kas, vykdo, tai, kas daroma yra tarptautinių lygmenių, nes šis pasiūlymas visiškai tam prieštarauja. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas yra tai, kad ponė Maginis visiškai teisingai kalbėjo apie biudžeto legitimumą. Tam, kad mes turėtume teisiškai pateisinamą biudžetą, mums reikia užsimti nuseklę politiką ir įrodyti savo piliečiams, kad mes naudojame jų, mok jų mokesčių mokėtojų pinigus šiai politikai įgyvendinti. O šiame pranešime yra nemažai nenuseklių elementų ir E, jeigu jie bus įgyvendinti, tuomet mūsų savo biudžeto tikrai negalėsime pateisinti piliečiams. Aš norėčiau labai trumpai Jums pa paaiškinti, apie ką aš kalbu. Nekalbėsiu apie teigiamus šio dokumento aspektus, čia tai viskas yra aišku, aš tiesiog kritikuosiu šį dokumentą. Taigi, pirmasis dalykas, kurį noriu pakritikuoti, tai yra smulkus ūkininkai. Aš manau, kad e, puiku, kad mes e, kalbame apie padidinimą iki 1500 eurų, tačiau man atrodo, kad ši sistema bus labai pavojinga, kadangi kadangi da, sakoma, kad da, ši pagalba negalės būti teikiama tiem, tiems ūkiams, kurie galės, galės uždirbti kurie galės uždirbti 350 tai e, e, tūkstančių. 35 tūkstančius eurų iš savo veiklos. Aš manau, kad tai tikrai negana labai geras e, pasiūlymas. Toliau pagalbos mažinimas. Man atrodo, kad, kad yra šioks toks prieštaravimas tekste. Siūloma yra pagerinti tvarką ir siūloma padidinti. Da, koficijantą iki 80 pro, procentų ir apriboti viršutinę ribą iki 300 tūkstančių. Ir jūs įtraukite paragrafą, pagal kuri uh, leidžiama kooperatyvams netaikyti šios priemonės. Ir man atrodo, kad tai yra labai pavojinga, kadangi uh, jūsų pakeitėme, pavyzdžiui, tai yra parašyta, ir par, nurodyta beje, kad tai yra prancūziškai buvo surašytas šis pakeitimas, man nors man neaišku kodėl. Ir Ir iš esmės, jeigu mes sakysime, kad kooperatyvams ir bendrovėms nebus taikomas jokios minėtos priemonės, tai bus tikrai labai pavojinga. Toliau, aš manau, kad sėjomanę tikrai reikia su, sugražinti. Jeigu mes to nepadarysime, jeigu tiesiog bus kalbama apie pasėlių įvairinimą, vėlgi savo tikslų nepasieksime, nes to ne, ne, nepakaks. Toliau, išlygos, kurios bus taikomos e, išmokoms e, už ekologiją. Aš sakau, kad labai sunku yra kalbėti apie ekolo, ūkių ekologinį, ekologinį sertifikavimą, kadangi tai, yra, tai atvers duris lobizmui. Ir aš manau, kad jeigu mes neturėsime uh, europinio uh, sertifikato, uh, kad neturės, jeigu neturėsime europinio sertifikato, tuomet nacionalinių sertifikatų tik tai nepakaks. Toliau. Aš taip pat manau, kad e, svarbu to nesukurti sudėtingos situacijos. Aš manau, kad e, kad e, negalima aš kalbu tik tai vieną e, kalbą ir man visiškai yra ne, nepriimtina tai, kad jūs dabar mane nutraukite. Tai yra organi darbo organizavimo klausimas. Ir aš manau, kad tikrai yra nepriimtina, kad toks svarbus tekstas negali būti svarstomas e, ne, e, išsamei mes pagyvensime su šiuo reglamentu tai šešerius metus ir, ir todėl aš norėčiau, kad man būtų leista kalbėti. Toliau, aš manau, kad yra visiškai ne, ne, nepriimtina ir net pavojinga tai, kad mes vieną vertus pabrėžime, kad valstybė narė galės, valstybės narės galės, galės mažinti iš, išmokas iki 30 procentų pagal 2014 metų e, ribą. Tai tiek. Ir aš galiu tik taip galėsnauti, tai kad ši šiandienos diskusija tikrai nėra rimta ir tikrai nėra pa pakankama. Taip dirbdami negalėsime baigti šio klausimo svarstymo. Dvi minutės, nedaugiau. Ir prašom nekartoti to, apie ką jau buvo pasakyta, nes galima teikti ir pastabas raštu pranešėjų. Taigi prašau apsiboti dviem minutėmis. Ja Perez, bardzo proszę. Następnie e, pani Doc. Ponia Perez, po to ponia Doc. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Be abejo, jiem teko nelengva užduotis. Sunku rasti kompromisą. Vieniems pasiūlymas atrodo pakankamai ambicingas, kitiems atvirkščiai Vieni sako, kad ekologinis aspektas pakankamai akcentuotas, kiti taip nemano. Tai iš tikrųjų sudėtinga uždėtis pranešėjų ir ačiū jam už tai, kad aptarė lankstumo ir ekologinius aspektus. Iš tikrųjų, lankstumas yra būtinas atsižvelgiant į esamą padėtį ES žemės ūkio sektoriuje. E, Iš tikrųjų, manau, kad didžiausias pavojus e, gamtai gali kilti, jeigu bus apleidžiami ūkiai. Taigi mes turime dabar numatyti tokias priemonės, kurias galės įgyvendinti mūsų ūkininkai, kurios bus jiems palankios. Dėl ribų nustatymo sutinku su ponu Kapulas Santos ir kad reikėtų daryti išimti kooperatyvams, nes e, iš tikrųjų nebūtų gerai, jeigu viena vertus e, mes skatintume ūkininkus mm, burtis į grupės, įpirinti savo, mm, savo darybinės galės ir kitą vertus juos baustume už tai, kad jie tai daro, kad jie būrės. Taigi, Ir taip pat manau, kad e, gerai pratesti pereinamą į laikotarpį prisiderinant prie naujosios bazinės e, išmokos Iš tikrųjų, visos valstybės narės turi galimybę prisitaikyti, atsižvelgdamos į, tavo, į savo e, situaciją, kad nekiltų bereikalingų sunkumų ūkininkams. Dar pastaba dėl moterų iš tikrųjų turime įgalinti moteris e, tapti E, lyderėmis ir aktyviai veikti žemės ūkio sektoriuje. Aš manau, kad e, tai svarbus aspektas šiuose diskusijose. Ir apskaitai, manau, kad dabar mums parlamentui reikia užsibriežti tvirtą poziciją, siekiant užtikrinti stipres žemės ūkio pozicijas ES. Ačiū. Ačiū pirmininkė, galbūt e, aš taip pat pradėsiu padėkodama pranešėjui. Jo užduotis buvo labai sunki ir jis iš tikrųjų tinkamai akcentavo daug politinių klausimų savo pranešime. Pradėsiu nuo biudžeto. Dabar iš esmės mes kalbame apie įvairius pasiūlymus, nors nežinome, koks bus biudžetas. Tikėtina, kad e, biudžetas bus pateiktas ir aš manau, kad mes turime pagalvoti, kaip geriausiai galėtume padėti žemės ūkio sektoriui. Taip pat mes turime stengtis mažinti administracinę naštą ir nematau, kad komisijos tekstas ar šis pranešimas, šio pranešimo pasiūlymai padėtų šio tikslo pasiekti. Taigi mes turime toliau apie šį klausimą galvoti. Yra daug aspektų komisijos tekste ir šiame pranešime kurie e, per daug remiasi Briuselio vadovaujančią poziciją, o ne e, valstybių narių iniciatyvą. Iš esmės aš pritarčiau lankstumui, kalbant apie valstybės narės ir regionus, tačiau nepritarčiau, kad Briuselis turėtų galimybę e, kištis ir vadovauti, kaip turėtų būti ūkininkaujama 27 valstybėse narėse ir skirtingose e, šių valstybių narių regionuose. Galbūt dar porą žodžių apie pirmą ramstį. E, Be abejo, lėšų perskirstimas pirmame ramstyje yra labai jautrus klausimas ES lygmenių. Ir aš norėčiau kalbėti dabar konkrečiai apie Šiaurės Airiją. Be abejo, perėjimas prie vienkartinės išmokos ir vienkartinės ekologinės išmokos turės labai reikšmingas pasiekmes, ypač gyvulininkystės ir avių auginimo sektoriams. Ir aš manau, kad mes turime. Uh, į visą tai atsižvelgti. Taigi man svarbiausias yra konvergencijos tempas ir manau, kad komisijos pasiūlymai e, keltų grėsmę žemės ūkio sektoriui, ypač gyvulininkystės sektoriui Šiaurės Airijoje. Ir aš pritarsiu e, Žoržui Lainui, kad turėtų būti numatytas bent septyniarių metų konvergencijos laikotarpis dėl ekologinių išmokų pirmoje, pirmame ramstyje. Čia yra numatomas per daug um, ribotos nuostatos ir bandoma rasti bendrą metodą visiems, bet mums reikalingos pasirinktis. Mes turime turėti galimybę pritaikyti atitinkamas pasirinktis prie savo valstybių narių situacijos, klimato, aplinkos ir taip toliau. Mes taip pat turime pagalvoti apie regionus. Ar iš tikrųjų įmanoma patenkinti visus reikalavimus regionų lygmenių? Airijoje 95 procentai pievų. Mes vadovaujamės dabartinėmis apibrieštimis ir mums svarbu, kad būtų numatyta tam tikra dar palanki sistema toms valstybėms narėms, kurios viršyje privalomus reikalavimus. Ir taip pat norėčiau, kad būtų daugiau aiškumo dėl tų tradicinių gamyklų e, kurios yra minimos pranešime. Aš manau, kad turime pagalvoti, kokią įtaką tai darys aktyviam ūkininkavimui ir maisto gamybai. Ačiū. Pone Kalnietė, po to, na, nes Dorfmanis. Visiem tiem, kas apsveic mūsu kolēģi Kapulašu Santos ar veiksmīgu ziņojumu. Dėkuoju, pirmininkė, aš pritariu visiems, kas e, dėkojo kolegai ponui Kapulas Santos. Aš dėkoju jam už jo labai atvirą požiūrį, už tai, kad jis įsikla, įsiklausė į mūsų nuomonę, įsiklausė į mūsų nacionalinės problemas. Na, Latvijos ūkininkams e, rūpi visos problemos, apie kurias jau buvo kalbėta. Aš apsiribosiu tik tai tais, dėl kurių teiksiu pakeitimus. Pagrindinis mūsų prioritetas yra tiesioginės išmokos ir jų suvienodinimas visose valstybėse narėse. Devintasis pakeitimas, mano galva, yra žingsnis į priekį. Tačiau net ir pagal šį uh, pasiūlymą 2000. 20, 20 e, metais e, tiesioginės išmokos Latvijoje bus 2,5 e, kartų mažesnės nei Niderlanduose. Dėl to gali kilti ir korupcijos, ir tikrai nebus užtikrintos vienodos sąlygos visiems ūkininkams. Aš manau, kad visų valstybių narių ūkininkai turėtų gauti paramą, kuri būtų ne mažesnė nei 80 procentų ES paramos vidurkio. Tai yra būtent itin aktualu Baltijos šalims. Šiandien, pavyzdžiui, Latvijos ūkininkai gauna tik tai 30 paramą, kuris sudaro tik 30 procentų ES vidurkio. Taigi tam, kad mes e, išlygintume šios skirtumus, mums reikėtų dirbti kur kas intensyviau ir negalima e, žengti mažais žingsneliais, e, didinant išmokas e, mažiau nei vienu procentu. Taip pat siūlomas yra trijų metų konvergencijos laikotarpis. Tačiau aš manau, kad Tose valstybėse narėse, kurios e, paramos e, lygis labai ženkliai skiriasi nuo ES vidurkio priemonių, vienodinimo priemonių reikia imtis jau iš karto, jau 2014 metais. Gal kitų šalių ūkininkai turės šiek tiek pasiaukoti, taip kaip kalbėjo kolegos. Tie ūkininkai, kurie gauna iš ES tris kartus daugiau paramos nei mano šalies ūkininkai, gal ir galėtų susimastyti apie tai, ar vienodos yra veiklos sąlygos Europos Sąjungoje. Prisiminkime, kas vyko per Jaltos konferenciją, kai vakarų Europos šalis paliko likimo valiai e, Baltijos šalis. Uh, Taigi, kam buvo e, reikalinga ES plėtra, jeigu, jeigu mes nenorime, ne, jeigu niekas nenori dėl nieko aukotis ir nenori rodyti jokio skosidarumo, siūlau tai atsižvelgti. Pirmininkas, dėkoju ir prašau kalbėti neilgiau nei porą minučių. Ponas Dorfman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš dėkuoju pranešėjų už jo darbą. Aš pasidalinsiu tik tai keliomis pastabomis. Pirmiausia, aktyvus ūkininkas ir smulkus ūkininkai. Aš manau, kad mes turėtume nepamiršti ir subsidiarumo principo. Jei viską paliksime spręsti valstybėms narėms, tuomet galime susidurti su labai skirtingais apibrėžimais. Tas pas pasakytina ir apie vietovės, kuriame, kuriuose esame natūralių ūkininkavimo kliūčių. Toliau. Pranešėjas daug kalbėjo apie antrąją ramstį ir apie tai, kad, kad reikėtų šiek tiek sušvelninti konvergencijos, konvergencijos lygį tarp valstybių, konvergencijos tarp valstybių narių lygį. Aš tam prieštarauju. Pone Kalnietė ką tik labai ištami kalbėjo apie tai, kad reikia imtis konvergen... aktyvesnių konvergencijos priemonių ir jų reikia tiek valstybės narės, valstybės narių viduje, tiek visos ES lygmenių. Nes e, žinome, kad e, dabar mes dešimt kart daugiau remiame ūkininkus, kurie gamina pieną, nei kitus ūkininkus. Tai tikrai iškraipo padėti rinkoje. Ir manau, kad šią situaciją reikia kuo skubiau ištaisyti. Komisijos pasiūlymas e, yra visiškai geras. Septynerių metų laikotarpis nėra pernelik ilgas ir Vokietijos ūkininkai tai įrodė. Dar dvi pastabos apie antrąjį ramstį. Vietovės, kuriuose esame ūkininkavimo kliūčių. Aš parengiau pranešimą prieš porą metų, kuris buvo patvirtintas šiame parlamente ir manau, kad jame išdėstyta pozicija mums tiktų ir dabar. Iki šiol visiškai nebuvo kalbama apie vieną dalyką. Komisija kalba apie e, priemoką, kurią galima būtų mokėti e, vietos e, ūkininkų organizacijoms pagal lyder programą. Komisija nori finansuoti programas taip, lik jį turėtų neišsenkamą pinigų šaltinį. Labai keista tai matyti. Pani poseł Lajnes, pani poseł Enes Garcia. Atsiprašau, neišgirdau savo pavardės. Uh, Kitaip būčiau iš karto pradėjus kalbėti, bet tikiuosi, kad jūs nesutrumpinsite man sutikto laiko, nes aš tikrai noriu daug ką pasakyti. Pirmiausia, aš pritariu kolegoms, ypatingai ponui Lion, kuris sakė apie tai, kad šis pasiūlymas galėtų būti drąsesnis. Siūlomi yra šiokie tokie patobulinimai, tačiau iš esmės nekvestionuojama komisijo, ne komisijos pasiūlymo esmė. Ponas. Uh, Kupulas, Kapulas Santos stengiasi patobulinti pranešimą ir tai yra puiku. Tačiau galima žengti dar toliau. Džiaugiuosi, kad siūloma kooperatyvams netaikyti paramos ribojimo. Mes norime, kad ūkininkai jungtųsi į e, kooperatyvus. Taip pat džiaugiuosi, kad pranešėjas įtraukė ir socialinius kriterijus. Tai gali būti naudinga valstybėms narėms. Toliau išmokos už ekologiją. Na, šitas rytis yra labai sudėtinga. Pranešėjas nori, kad e, šis klausimas būtų reguliuojamas lankščiau. Gal tai yra neblogai, tačiau yra tam tikrų, minimos ir tam tikros kultūros, pavyzdžiui, ankštinės kultūros ir e, pamirštama, kad, kad kai kuriems ūkininkams, e, kai kurie ūkininkai augina, pavyzdžiui, labai daug e, pomidorų arba e, tabaką. Ir tai irgi yra labai svarbios kultūros. Jūs taip pat kalbate ar, apie e, tradicinės e, kultūras ir aš e, suprantu, kad jūs įtraukėte, įtraukėte šias nuostatas dėl to, kad norite atsižvelgti kai kurių valstybių narių tradicijas. Tačiau tradicinės ganyklos, paminėtos jūsų pasiūlyme, man atrodo, neapima kai kurių ypatingų vietų, pavyzdžiui, savanų, kurių turime nemažai Ispanijoje. Ir šios savanos yra e, labai svarbios ekologinių požiūrių, tą pripažįsta net tarptautinės organizacijos, tačiau jos negali būti remiamos pagal šį pasiūlymą. Todėl aš manau, kad reikia kur kas e, aiškiau ir tiksliau apibriežti įvairias teritorijas ES. Toliau, aktyvus ūkininkas. Manau, kad e, pranešėjo pasiūlymas yra paprastesnis nei komisijos pasiūlymas ir tai yra puiku. Nors, man atrodo, kad kai kurie kolegos visiškai teisingai minėjo, kad mes norė, e, galėtume turėti dar aiškesnį apibrėžimą. Ir kaip sakė ponė Kjostinger, iš esmės ūkininkas tai yra žmogus, kuris arė žemę ir kuris e, ūkininkauja. Toliau, lankstus lėšų perdimas ir pirmojo ramščio į antrąjį ir atvirkščiai. Pirmkia, jeigu mes leidžiame pervesti lėšas iš pirmo ramščio į antrąjį, tuomet turime leisti taip pat pervesti lėšas e, iš antrojo ramščio į pirmąjį. Toliau, jauni ūkininkai. Jauni ūkininkai gali būti, e, gali paveldėti ūkį, kuris jau įeina į stambesnės bendrovės e, sudėtį. Ir į tai reikėtų atsižvelgti. Jei, sakykime, šeimoje yra trys vaikai, tuomet e, negalime tikėtis, kad visi jie turės po 50 procentų paveldėtos valdos. Kalbėti prašome trumpai, kad ar spėtume išgirsti ir komisijos ir pranešėjo atsakymus. Ačiū, paninkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Kapolas Šantoš ir pasidalinti keliomis mintimis. Pirmiausia, tiesiog ne pagalba už ekologiją. Viena vertus. Penkių hektarų riba, man atrodo, visiškai neambicinga. Toliau žolės, taip pat reikėtų e, šiuo klausimu sustiprinti, sugriežtinti formuluotę. Toliau virštinės ribos, aš nemanau, kad, į, e, atsiprašau, e, minimalios ribos turėtų būti sumažintos. Aš nepritariu tam, kad, kas siūloma dėl konvergencijos tarp valstybių narių. Aš vakar jau minėjau, kad lyder programa veikia visiškai kitų principų, jį veikia iš apačios į viršų, o čia siūlomas visiškai kitas metodas. Ir aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Ir norėčiau atkreipti pranešėjai dėmesį į šį klausimą taip pat. Tradicinės ganyklos. Aš savo pranešime taip pat kalbėjau apie tradicinės ganyklas ir pievas. Uh, Man atrodo, kad mums reikia vartoti tą, tuos pačius terminus, nes iš esmės man atrodo, kad mes kalbame apie tuos pačius dalykus, apie tas pačias teritorijas. Pievos, kuriuose gal ir augo koks vienas kitas krūmas, jos gali būti e, skirtingai traktuojamos pagal dabar, dabartinius apibrėžimus. Dėkuoju. Ačiū, susitarkime, kad e, suteiksime netrukus žodį pranešėjai. O dabar ponė Jėglė. Ačiū pirmininkė. Deja, neišgirdau ar galbūt nesupratau savo pavardės, bet laikysiuosi kalbėjimo reglamento ir pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui. Antra, ačiū mūsų šešėliniai pranešėjai poniai Koslinger dėl antro ramščio. Galėčiau visiškai pritarti tam, ką sakė ponia Koslinger dėl to ir čia norėčiau užduoti tris klausimus pranešėjai ką reiškia kiti ūkininkai ir ką reiškia tradicinės pievos ar ganyklos. Ir trečia, norėčiau pasiaiškinti lyder programa. Iki šiol e, buvo laikytasi požiūrio iš apačios į viršų, tai reiškia, kad žmonės vietoje galėjo spręsti, kokių lyder programų norėtų ir jį ateityje taip nebebus, nebus teisinga, tai tinkamas požiūris ir tai, ką komisija siūlo, tą požiūrį iš viršaus į apačią, tai neteisinga. Ir galiausiai, kalbant apie fondus, ten minimos konkrečiai moteris. Manyčiau, kad tai svarbu ir kaimo vietovėms. Ir e, kai kur reikėtų konkrečiai paminėti moteris ir vienodas e, gal, galimybės. Ir e, reikia tai numatyti programuose. Ačiū, kad laikotės kalbėjimo laiko. Pane Rodust, ačiū pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui. Uh, Jau nu, daug kas e, tai sakė. Pritarčiau kolegoms, kurie kalbėjo. Manau, kad komisijos e, pasiūlymas e, geras pagrindas tolesniam darbui ir pranešėjas jau daug padarė, kad patobulintų tą pasiūlymą, kai kurie kolegos sakė, kad turėtume būti ambi ambicingesni. Tačiau aš norėčiau galbūt šiek tiek ir spėti. Tas lėšas apie kurias dabar galvojame, e, gausime tik tai tuomet, jeigu rimtai galvosime apie ekologinimą Europoje 20-aisiais. Ir manau, turime užtikrinti, kad parlamente turėtumėm užtikrinti daugumą, pavyzdžiui, kalbant apie ribojimą. Aš paprasčiausiai galėčiau pasakyti, kad esu prieš tai, nes parlamente dėl to jau buvo balsuota ir akivaizdu, kad 75 procentai mūsų kolegų yra už ribojimą ir aš norėčiau e, čia kreiptis visus, kad spręstumėm tai proprotingai, turėtumėm galvoti apie darbo vietas. Manyčiau, kad kooperatyvai tai yra smulkių ūkininkų kooperavimosi forma ir tai reikėtų atsižvilgti. Na, visiškai tinkamai pasiūlytas negatyvus sąrašas, tai būtų, mano supratimu, sprendimas visom valstybėm narėm, mažintumėm e, biurokratizmą. Uh, Apie tai e, e, nuolat kalbame, valstybės narės turi imtis veiksmų dėl to, nemanome, kad reiktų kontroliuoti kontrolės priemonės ir dėl orientavimosi į ekologiją, žinoma, e, tai reikia daryti pagal pirmą ramstį, antrą ramstį tai jau yra ir reikėtų labai aiškiai pasakyti kolegoms, esame pasirengę restruktūrizuoti tiesioginės išmokas, jeigu to nepadarysime, daugumos parlamente nebus. Ir jeigu būsime geranoriški, tai ir bus 70 procentų skirta ekologiškai svarbiom vietom. Žinoma, galima galvoti apie kitas galimybės, galima galvoti, ar nevertėtų to daryti regioniniu lygmeniu. Reikėtų gerokai tai apgalvoti. Manytumėm, kad ekologinimo reikalavimus reikėtų taikyti dešimčiai e, hektarų, nes didžioji dauguma ūkių yra e, smulkus ir e, iš tiesų nebūtų tinkama, jeigu kai kur Europoje būtų ekologinimas, o kai kur nežinoma, reikėtų galvoti, kad uh, antro ramšio struktūra būtų tokia, kad būtų galima tai gyvendinti, kaip puikiai pasakė pane Palsen. Neturėtume vien tik tai formaliai galvoti apie ekologinimą. Nes ką tai reikštų, kad galų galiau ūkininkams turėtumėm pasakyti, kad programoms skiriama mažiau lėšų. Prašau kalbėti e, trumpai, panas Feynman, po to panas Desas. Ačiū pirmininkė, turiu tik tai porą pastebėjimų. Visų pirma, dėl viršutinės ribos. Čekijos ūkininkai yra prieš šią priemonę iš principo, kadangi dėl e, istorinių priežasčių mūsų ūkiai stambiausių Europos Sąjungų. Šiandien kalbu ir Slovakijos ūkininkų e, vardu. Tad bendrai paėmus esu prieš e, ribojimą ir e, esu prieš pranešėjo pasiūlymą, kad siūlytumėm griežtesnės nuostatas negu komisijos pasiūlyme. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, ką turite galvoje, kai sakote, kad neturėtų būti įtraukti kooperatyvai. Tekste čekų kalba ne visiškai aišku. Ar ribojimas taikomas kooperatyvams ir norėčiau paprašyti pranešėjo patikslinti tai, kadangi nemanau, kad būtų tinkama, kad viename teisės akte būtų numatytos viršesnės nuostatos negu kitame. Dėl jaunų ūkininkų ir veiklos nutraukimo pranešėjas siūlo tinkamus sprendimus, ypač kalbant apie ūkininkavimo nutraukimą. Čia viskas tinkamai suformuluoti. Taip pat 65 e, metai amžių, e, amžius atitinka išėjimo pensiją amžių, atitinka pensinį amžių. Ir tai sudaro galimybės perduoti ūkius e, busimos, busimoms kartoms. Taip pat norėčiau pritarti tam, ką sakė ponia Kalnėtė. Ji kalbėjo apie teisingumą, paskirstant išmokas visiems ūkininkams visoje Europos Sąjungoje. Manau, jog Europos Sąjungą reikia laikyti vieną rinką, kur ūkininkai tarpusavį konkuruoja ir būtų neteisinga, jei liktų tokie išmokų skirtumai valstybėse narėse. Todėl pritarčiau visiems e, pasiūlymam, kuriais būtų einama šitą linkmę, kad e, galų gale e, panaikintumėm tos skirtumus. Ačiū. Ir dar viena pastaba apie kooperatyvus. Vyriose valstybėse narėse yra skirtingos kooperatyvų formos. Dabar ponas Des Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai ir neturėsite man priminti, kad turėčiau laikytis laiko pribojimų. Ačiū ponui Kapula Santos už nuveiktą tikrai sudėtingą darbą. Ir, na, jeigu mes teikiame savo papildomus pasiūlymus, Luisai, tai Ne todėl, kad mums jūsų pasiūlymas netinka, o tiesiog todėl, kad norime dar mm, pranešimą patobulinti. Norėčiau padėkoti ir šešėlinėms pranešėjams. Pritariu, kas buvo anksčiau sakyta, pritarčiau ir ponui e, Lajonui, ir ponui Nikolsui. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Manau, kad e, ekologinės priemonės turi būti realiai gyvendintinas. Niekas nesiginčia, kad jų reikia, bet jos turi būti praktiškai įgyvendinamos ir e, valstybės narės turi turėti tam tikro lankstumo. Taigi kilo tas pasirinkčių ar menių klausimas ir mes e, neturime jo palikti nuo šalyje. Iš tikrųjų yra regionų, kuriuose yra kurių žemės ūkio sektorius užma 20 procentų ir yra tokių regionų, kuriuose žemės ūkio sektorius užima 60 procentų. Tai mes turime parinkti sprendimą, kuris tiktų visiems Turiu dar keletą pastabų. Pirmiausia, dėl nepanaudotų lėšų perkelimų iš pirmo į antrą straipsnį. Manau, kad tai būtų sudėtinga, nesunku iš anksto numatyti, kokios tai bus lėšos ir kaip reikėtų viską planuoti. Taigi galbūt reikėtų tiesiog palaipsniui didinti bazinę išmoką. Ačiū, e, ponė Klas, po to ponė Harting. Ačiū. Dėkuoju ponui Kablo Santos už pranešimą. Jūs kalbate apie paprastinimą ir biurokratijos mažinimą. Mes visada to siekiame. Tik, aišku, ūkininkai turės pasitelkti aritmetinius gebėjimus, kad galėtų viską aiškiai suprasti. Ir manau, kad trūksta lankstumo siūlomose nuostatose. Mes išgirdome daug pasiūlymų dėl įvairių aspektų, bet galbūt dar toliau reikėtų viską paprastinti dėl ekologinių požiūrių svarbių vietovių. Sutinku su to, ką sako pranešėjas, bet vis dėlto tai nereiškia, kad mes iš naujo vertinsime, kuriems plotams gali būti skirtos atitinkamos išmokos. Vokietijoje yra dabar taikomos tam tikros išimtis, tam tikros nuostatos konkrečiams plotams ir manau, kad e, mes turime spręsti šį klausimą regionų lygmenių ir e, atsižvelgti į tai, kas padaryta konkrečiose regionuose ir kas toliau regionuose gali būti uh, daroma ir pasiekta. Dėl tų tradicinių ganyklų manau, kad yra tam tikrų nepalankių pasiūlymų, pasiūlymo elementų. Šia prasme, manau, kad galbūt dabar yra pasiūlytos pernelyg ribotos nuostatos ir matau, kad komisija turi teikti naują pasiūlymą 2014 metų. Aš manau, kad mes turime visada vadovautis aiškiais kriterijais. Ačiū. Pana Harting. Paskui panas Eidvart. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis tikrai e, nemažai nuveikė. Daug e, narių kalbėjo apie biudžetą ir sutinku, pažiūrėjau, su ponė Polson, mes turime įvertinti savo svarbiausius prioritetus e, šią prasme. Porą pastabų pranešėjui dėl tiesioginių išmokų perskirtimo. Aš manau, kad mums reikia ilgesnio pereinamojo laiko tarpio ir mums reikia pagalvoti apie e, sąnaudų ribojimą ir reikia užtikrinti pusiausvyrą. Žymas Nikolsonas sakė, kad e, kalbame daugiausia apie smulkius ūkininkus ir kad reikia kalbėti apie didelius ūkius. Turime rasti pusiausvyrą tarp mm, jų. Ir, aišku, statistika Airijoje atspindi e, išsakytą susirūpinimą, kurį išsakė kai kurie parlamento nariai dėl gyvulininkystės sektoriaus. Dabar dėl tų e, aktyvavimo elementų ir atskaitos metų 2009, 10, 11 turime kalbėti apie visus šiuos laikotarpius. Taip pat aš manau, kad kalbant apie ekologinių požiūrį svarbės vietovės, 7 procentų dydis yra per didelis, bet galbūt galėtume pakoreguoti šiek tiek tų vietovių apibrieštis. Toliau sėjomaina ir supaprastinimas šioje srityje jūs einate toliau nei komisija ir siūlote didesnį supaprastinimą, taigi aš visiškai sutinku. E, taip pat e, manau, kad reikia mm, nustatyti, tam, e, suteikti valstybėms narėms lankstumo, sprendžiant apie ekologinius, ekologinės nuostatas. Na ir dar dėl konsolidavimo, iš tikrųjų padėtis skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga, turime to nepamiršti. Jūsų aktyvių ūkininkų apibrieštis yra geresnė nei komisijos pasiūlymas. E, Ir iš tikrųjų turime numatyti aiškius kriterijus ir skirti išmokas tiems, kam jų labiausiai reikia. Ir aišku, visi sprendimai turi būti paremti konkrečiais duomenimis, konkrečia informacija. Ir dar sutinku, kad kai kalbame apie tvarų ūkininkavimą, tai um, turime galvoti apie bendrą kontekstą, apie socialinės, ekonominės aplinkybės susijusias su žemės ūkiu ir, aišku, turime kalbėti ir apie moterų vaidmenį. Aš sutinku taip pat su ponios Polsen. Uh, požiūriu, kad mes pragmatiškai turime žiūrėti į komisijos pasiūlymus ir turime prisiminti bioįvairovės klausimą ir taip pat turime vadovautis požiūriu iš apačios į viršų ir ne visada turi dominuoti ES. Ačiū. Toliau narys Aitworth. Ačiū. Aš noriu taip pat padėkoti pranešėjui, jis bando rasti reikiamą pusiausvyrą ir manau, kad jam tai pavyko. Taip pat dirbame nežinodami, koks bus biudžetas, tai yra itin sudėtinga. Aišku, galime tik nuspėti, kad biudžetas bus sumažintas ir tokiamis aplinkybėmis sunku dirbti. Kalbant apie ekologinį aspektą, aš pritariu tiems, kas siūlė pasirinkčių meniu Na ir aišku, neįmanoma bus parinkti visoms valstybėms narėms tinkamo vieno sprendimo. Aš taip pat sutinku su tuo, ką pranešėjas kalba apie ūkininkų sąnaudų mažinimą. Ir žinau, kad iš tikrųjų mes turime daug nuveikti dar šioje srityje. Ir na, nežinau, ar įmanoma pasiekti vienkartinės išmokos sistemos tam 2014 ir 2020 metų. Dabar dėl aktyvaus ūkininko apibriešties. Iš tikrųjų, aktyvų, aktyvaus ūkininko apibrieštimi remiasi pats žemės ūkio sektorius ir apibrieštis gali padaryti didelę įtaką įvairioms e, žemės ūkio sektoriaus sritims ir dažnai pasiekmes gali būti neigiamos. Aš e, pritariu tam, kad reikėtų atidėti mažiau palankių ūkininkauti vietovių apibriešties peržiūrėjimą. O dėl vienkartinių išmokų smulkiems ūkininkams ir jų pasitraukimo iš ūkininkavimo schemai. Aš manau, kad e, galima rasti būdus, kaip paskatinti jaunų ar naujų ūkininkų ateimą į žemės ūkio sektorių. Kalbant apie jaunus ūkininkus, yra numatyti 28 pakeitimas ir to pakeitimo pasiekmes gali būti reikšmingos, taigi jas reikėtų dar labiau pasigilinti. Aš turiu klausimą pranešėjui. Man jo pasiūlymas dėl bendro finansavimo, pasinaudojant privačiomis lėšomis, šis pasiūlymas man atrodo įdomus, kadangi valstybės narės tikrai nemažai patiria sunkumų susijusių su bendru finansavimu. Tai gali būti netai paprastai gyvendinti šį pasiūlymą. Iš tikrųjų, reikia labai įsigilinti į šį pasiūlymą prieš jam pritarint. Ir dar norėčiau paminėti vėl paprastinimo klausimą apie tai, nemažai kalbėjome pačioje diskusijų pradžioje, kaip pasiekti biurokratijos sumažinimo, nematau, kaip realiai tai įmanoma padaryti. Mes turime įsigilinti į visas galimybės, Ir aišku, pirmiausia, galbūt reikėtų paprastinti patį patikrų tikrinimų režimą. E, lauksiu jūsų atsakymų. Ačiū. Debate, but... Pane Delangė, dėkuoju pirmininkė, dėja praleidau diskusijos pradžią, tačiau dėl to, kad uh, salėje labai aktyviai dirbo vienas Niderlandų žurnalistas, aš viską žinojau, e, stebėdama tai jo pastabas Twitteryje. Aš suprantu, kad iš esmės buvo kalbama apie uh, tuos, kurie nori, kad iš pasirinkčių sąrašų galima būtų pasirinkti savo norų ir tų, kurios, uh, ir tų kurie nori, kad šis sąrašas būtų privalomas. Uh, biologinė įvairovė, aplinkosauga, atsinaujinti energetika, klimato kaita, e, gyvūnų e, gerovės apsauga. Štai kokios galėtų būti pasirinkti, e, koks būtų pasirinkčių sąrašas. Tačiau jeigu mes norime turėti daugiau lankstumo, ir aš manau, kad beje šitą komitas gali padėti mums sutaikyti dvi skirtingas nuomonės Aš nemanau, kad mes galėtume e, remtis nacionalinėmis programomis. Jeigu mes sutikime daugiau lankstumo, nu, e, lankstumo turime sustiprinti ir atskaitomybę. Tas valstybės narės, e, kurios norės savanoriškai taikomo sąrašo, parodo ko, komisijai, kokios, kokie yra jų prioritetai. Aš nenoriu, kad valstybės narės darytų tik tai tai, kas yra įmanoma. Aš noriu, kad jos elgtųsi ambicingai, tačiau tos ambicijos ir tie siekiai turėtų būti apibriešti gan aiškiai. Taigi įrodykite komisijai, ko jūs sieksite, e, paaiškinkite, kaip jūs to sieksite ir, ir taip pat paaiškinti komisijai, kaip komisija galėtų įvertinti jūsų pastangas po kažkiek tai laiko. Tai iš esmės mums reikia turėti savotiško sutartį e, e, tarp valstybinarių ir komisijos. Taip, ponė pirmininkė, aš manau, kad mes galėsime sutaikyti tas dvi skirtingas nuomonės, e, pritaikė mano pasiūlymą, užtikrindami ne vien pakankamą lankstumą, bet ir at, e, atskaitingumą. Aš esu politinė realistė ir, ir kai žvelgiu į tai, kiek frakcijų pritarė tam, kad būtų e, taikomas pasirinkčių sąrašas, iš kurio valstybės narys galėtų rinktis. Ir kai žvelgiu, tai kiek valstybių narių remia tokį sąrašą, tai suprantu, kad mes negalime to ignoruoti. Uh, nes kitaip mes tikrai atsiduršime klavitėje. Dziękuję pan poseł Nikolescu, następnie pan poseł Salfama. Dėkuoju. Toliau žodis sutikiamas ponui Nikulesku. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, kadangi jis e, iš tikrųjų stengiasi suderinti skirtingas nuomonės. Uh, Ypatingai tai buvo aktualu tuomet, kai mes kalbėjome apie išmokų konvengerciją. Aš lyginau komisijos pasiūlymą su pranešėjo tekstu. Komisija sako, kad tos valstybės narės valstybės narės turėtų stengtis sumažinti bent jau trečdalių egzistuojančių skirtumus. Komisija sako, kad uh, 30 procentų skirtumą turėtų gauti tos šalis, kurios gauna dabar paramą mažesnį nei 70 procentų vidurkio. Ir tą patį siūlo ir pranešėjas, taigi aš nematau jokio skirtumo. 30 procentų yra 30 procentų. Trečdalis ir 30 procentų iš esmės yra tas pats. Taigi aš nematau jokio skirtumo tarp komisijos pasiūlymo ir pranešėjo pozicijos pranešėjas nieko daugiau nesiūlo, nei jau yra pasiūlyta komisijos. Tol, aš esu už konvergencijos principą, tačiau aš manau, kad reikia dar pakoreguoti nurodytus skaičius. Taip pat reikėtų pakoreguoti ir į pakoreguoti valdų ribas. Aš manau, kad e, mums reikia tikrai stiprios žemės ūkio politikos. Dėkuoju, toliau ponas Salfama ir jis yra paskutinis mūsų kalbėtojas. Sarvama. Dėkuoju. Pirmiausia, dėkuoju ponui Kapalas Santa už jo dokumentą ir iš esmės uh, Aš norėčiau išsakyti tik tai kelias pastabas. Tiesiog nes išmokos iš ekologiją. Puiku yra, kad ūkininkai galės pasirinkti iš pasirinkčių sąrašo. Aš suprantu, apie ką kalbėjo ponia Delang, tačiau jeigu mes norime, kad mūsų politika pasiteisintų Europos lygmenių, tuomet mes turėtume didinti ir lankstumą, ir atskaitomybę. Tai tikrai būtų protinga tai daryti. Tradicinės ganyklos reikėtų apibriežti šią savoką. Nebegalime toliau dirbti, nežinodami, kas konkrečiai yra tradicinės ganyklos. Ir aš manau, kad gal reikėtų šiek tiek surišti prie ištakų ir prie paprastų dalykų. 29 straipsnis. Aš neturiu dabar uh, originalaus teksto. Atsiprašau, aš originaliam tekste nematau nieko apie tai, kad pla, planai bus sudaromi atsižvelgiant į gamtinės kliūtis. Kalbama tiesiog apie vietovės, kurios turi gamtinių kliūčių. Ir manau, kad būtų tikrai neprotinga tikėtis kažkokių konkretesnių nuostatų šiuo klausimu. Ir paskutinis dalykas - jaunieji ūkininkai. Aš manau, kad e, tos valstybės, kurios skiria paramą jauniems ūkininkams pagal antrąjį ramstį, ir tos valstybės narės, kurios teikia didesnę paramą nei e, tai, ką siūlo komisija, turėtų teisę pasirinkti, ar jos norės taikyti šias nuostatas e, taikinės vieniems ūkininkams ar ne. Dabar suteiksime žodį komisijos atstovui. Aš pats turiu klausimą. Norėčiau kalbėti apie tos tarsi pereinamuosius regionus, kurie viršė 70 procentų vidutinio BVP. Norėčiau, kad atsižvelgtume į tuos regionus, į jų plėtrą, kad nemažintume kaimo plėtros galimybių šiuose regionuose. Tai tokia būtų mano pastaba. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Pačias, kuris kalbės apie tiesioginės išmokas. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Kapulas Santos, už puikų pranešimą, kuris jis parengė, labai išsamus, labai mąstytas ir labai uh, gilus pranešimas. Aš taip pat. Uh, Džiaugiuosi, kad uh, pranešėjas siūlau geriau apibriežti pievas ir aš manau, kad mes galėtume visi kartu dar su, parengti visiems priimtiną formuluotę ir aš noriu pasakyti, kad komisija jau parodo, kad yra pasirengusi pritarti platesniai formuluotėjai, kurie apimtų ir tradicinės ganiklas, kurios taip pat apimtų ir uh, savanas e, Ispanijoje ir panašias vietovės Portugalijoje. Toliau aš norėčiau taip pat jums pasakyti, kad ponio Kapalas Santos pranešime yra pasiūlymai dėl paramos ribojimo, mes juos išsamei išnagrinėsime. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad uh, Pranešėjas mano, kad aktyvaus e, ūkininko savoko turėtų būti apibrėžima privalomai. Mes e, manome, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę pakoreguoti apibrėžimą, bet jis iš esmės pagrindinės apibrėžimas, principinės apibrėžimas turėtų būti taikomas privalomai. Toliau, konvergencija tarp valstybių narių. Tai yra be abejo aktualiausias e, klausimas. Aš pasižymėjau pono Kaplo Santoš pasiūlymus, taip pat įdėmiai klausiausi šio komiteto narių e, pasisakymų ir aš suprantu, kad šį klausimą mes turėsime dar svarstyti, e, e, kai kalbėsime apie daugiametę finansinę programą. O dabar apie konvergenciją šalių viduje aš galiu Jums pasakyti, kad pono Kaplasantos pranešime yra numatytas konvergencijos e, ritmas, kuris yra švelnesnis nei tai, ką mes siūlome savo pasiūlyme. Taip pat labai trumpai norėčiau pakalbėti apie lėšų pervedimą iš vieno ramščio į kitą ir tiesiog noriu pasakyti, kad mes manome, kad uh, Mes manome, jog būtina turėti pakankamai lėšų pirmajame ramstyje, e, tam, kad mes galėtume skirti jas prie, išmokoms už ekologiją ir panašioms priemonėms. Ir e, taip pat mes manome, kad svarbu turėti galimybę kad nereikia numatyti galimybės koreguoti uh, sumos, kurią galima būtų perkelti iš vieno ramščio į kitą kiekvienais metais, dėl to, kad tai sukeltų programavimo e, sunkumu. Aš taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad mes nepritarėme požiūriui, pagal kurį galima bus rinkti iš pasirinkčių menių. Aš girdėjau, kad daug šio komiteto narių norėtų, kad mes turėtume tokį pasirinkčių menių, tačiau noriu pasakyti, kad jeigu mes norime uh, kad e, toks požiūris būtų taikomas, tuomet mes niekaip negalėsime garantuoti, jog niekas nebus diskriminuojamas, kad ūkininkai nebus diskriminuojami e, e, priklausomai nuo to, kurioje šalyje gyvena ir kuriame regione gyvena. Ir todėl mes norime turėti priemonė, kuri leistų mums suderinti agrarinės aplinkosaugos priemonės ir, ir žalia, žalias priemonės. Aš girdėjau, kad jūs norėjote, kad e, tai tiesioginės pagalbos išmokos iš ekologiją būtų taikomas taip pat savanoriškų pagrindų. Ir vakar, kai mes kalbėjome apie pono Levyje pranešimą, aš jau išsakiau savo nuomonę ir aš suprantu, kad iš esmės jūsų pozicija yra panašiai į jūsų kolegos liniją. Tačiau aš turiu pasipriešinti jūsų pagėdavimui, taikyti šį principą savanoriškai. Toliau pasėlių įvairinimas. Mes galėt, galėtume pritarti tam, kad būtų numatytas, numatytas valdos dydis, minimalus valdos dydis, kuriam nebūtų taikomas šis reikalavimas. Mes jau parodėme savo norą susitarti šiuo klausimu. Ir mes žinome, kad tam tikrai kada reikės apibriežti konkrečias e, tokios nuostatos taikymo sąlygas. Nors mes manome, kad, kad nėra iš tikrųjų gerų argumentų, kurie leistų mums uh, taikyti išimti kai, e, tam tikro dydžio valdoms ekologinių e, reikalavimų taikymo klausimų ir pasėlių varimo e, taikymo klausimų. Nes manom, kad tai neiš, nes neturėtų priklausyti nuo valdos dydžio. Tai tiek, ponė Prinkiau, dabar jums leidus aš galėčiau perduoti žodį kolegai Ješi Eva, kuris galėtų pakomentuoti kitą pranešimą. Direktor Pleva, bardzo proszę. Thank you, uh, Chairman. First of all. Uh... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau komisijos vardu padėkoti pranešėjai, ponui Kaplas Santos, už jo didžiulį darbą, kurį jis atliko rengdamas pranešimą dėl kaimo plėtros politikos. Komisija mano, kad šis dokumentas yra labai geras pagrindas tolesniems diskusijoms. Jis puikiai parodo, yra, kokius uždavinius turime spręsti įvairiose sritise ir iš esmės jisai remia komisijos pasiūlymą. Be abejo, šiame dokumente yra išdėstyti keli pakeitimai, kuriuos aš norėčiau trumpai pakomentuoti. Deja, negalėsiu komentuoti visų, pakomentuosiu tik kai kuriuos. Pirmiausia, Norėčiau pakomentuoti pakeitimą, kuriame kalbama apie kaimo plėtros politikos tikslus. Konkrečiai tai yra pasiūlymas įtraukti miškus e, į e, konkurencingumo didinimo tikslą. Komisija pripažįsta, jog miškininkystės e, sektorius iš tikrųjų prisideda prie labiau subalansuotos įvairių vietovių plėtros Europos Sąjungoje. Ir tai mes atsižvelgsime rengiamame reglamente. Tai pasakyti nėra apie um, tai, kokios, uh, taip, ir apie mūsų prioritetus ir ekologinės svarbos uh, vietovių apibrėžimą. Tačiau komisija nenorėtų minėti miškininkystės tarp trijų politikos tikslų. Kodėl pagal sutartį Mes neturime formalaus teisinio mandato vykdyti miškinkistės politikos ES lygmenių. Toliau aplinkosaugos klausimai. Puiku yra e, tai, kad aplinkosaugos komitetas stengiasi užtikrinti, kad mes spręstume dabarties ir e, ateities aplinkosaugos e, uždavinius. Pranešime siūloma, kad valstybės narės skirtų 30 procentų savo kaimo plėtros e, paketo e, priemonėms skirtoms aplinkai gerinti. Komisija mano, kad tai net. Uh, e, toks reikalavimas neturėtų būti teisiškai privalomas, kadangi lėšos bus paimtos iš kaimo plėtros programų. Po 2013 metų kaimo plėtros e, programos bus kur kas labiau orientuotos į rezultatus, o ne į finansavimo lygį. Toliau Drakinimas yra dar vienas svarbis rytis. Mes pritarėme parlamentui, kad reikia gerinti dabartinės nuostatas susijusius su drakinimu. Ypatingai pritarėm tam, kad reikia atsižvelgti į skirtumas tarp naujų ir, sen, ir senų valstybių narių. Komisija yra pasirengusi tai daryti aiškiai apibrėždama pagrindinio reglamento konkrečias teisinės nuostatas ir E, taip pat formuluodama deleguotusius aktus. O dabar leiskite man pakomentuoti vietovės, kurios, kuriuose esame didelių gamtinių kliūčių. Komisija negali pritarti parlamento pranešimo projektui. Ir jau nuostatomis, nuostams dėl vietovių kuriuose esame didelių gamtinių kliūčių. 2005 metais buvo nuspręsta pakeisti šios priemonės taikymo parametrus ir mes manome, kad nėra galimybės dar kartą koreguoti šį bendrą tokių vietovių apibrėžimo metodologijos. Ir nelabai suprantame, kodėl mums reikėtų tarpinės sistemos, uh, kuri būtų pagrista biofiziniais kriterijais, kuriuos turėtų apibriežti valstybės narės. Ir kodėl po to mums reikėtų patiems siūlyti biofizinių kriterijų sistemą, kurią valstybės narės galėtų koreguoti ir kurią jie galėtų taikyti po 2015 metų. Mes manome, kad šis pasiūlymas tikrai nesumažins e, ūkininkų diskriminacijos, kurie atsiranda dabar dėl skirtingų apibrėžimų. Komisija netrodo, kad bus naudinga uh, versti valstybės narės koreguoti dabartinę tvarką. Ir po to dar kartą uh, reikalauti, kad valstybės narės keistų tvarką po, po poros metų. O dabar norėčiau pakomentuoti. Tad, uh, uh pasiūlymas dėl didesnio bendrofinansavimo, didesnės bendrofinansavimo normos. Siūloma skirti didesnę normą agrarinėms agrarinės aplinkosaugos priemonėms. Na, be abejo, agrarinės aplinkos priemonės e, apima daugybę įvairių priemonių, uh, Ir visos šios priemonės turi savo logiką. Pavyzdžiui, mes manome, kad žinių perdavimas yra būtinas tam, kad galima būtų gerai įgyvendinti uh, kaimo plėtros politiką jos visumoje. Ir mes uh, manome, kad kai kurioms priemonėms gal ir galima būtų taikyti didesnį bendrofinansavimo normą. Tai būtų um, patogu, nes tai supaprastintų dabartinę sistemą. Ir kartu mes e, suprantame, kad jeigu bus padidinta bendra finansavimo norma, tuomet bendras e, paramos paketas sumažės. Ir paskutinis dalykas - lyder programa. Pagal kitą programavimo laikotarpį kai kurios programos bus įtrauktos į, į e, bendrą biudžetą, dėl to, kad e, šios programos yra labai naudingos. E, lyder programos gyvenimas pagal bendrą sanglaudos fondo reglamentą ir pagal bendrą reglamentą, kuris taikomas visiems struktūriniams fondams. vietos grupės ir toliau bus atsakingos už nacionalinių e, plėtros programų rengimą. Pone pirmininkė, aš e, kalbėjau tik tai apie kelis pakeitimus, tačiau aš manau, kad jūs iš to, ką aš pasakiau, galėjote suprasti, kad komisija labai rimtai vertina jūsų komiteto darbą e, kaimo plėtros politikos klausimais. Ir mes ateityje taip pat nu, maloniai su jumis bendradarbiausime. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Zapewne komisja doświadczyła także bardzo poważnego podejścia. Na komisję be abejo pripažįsta ir kad Europos parlamento žemės ūkio e, komitetas aktyviai dirba ir mes bendradarbiaujame sėkmingai ir tas bendradarbiavimas greičiausiai duos e, gerų rezultatų. Dabar žodis pranešėjai. Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas. Eu uh, fico muito. Ačiū pirmininkė, kolegos. Džiaugiuosi diskusijomis. Ačiū už visų kalbėjusių konstruktyvumą. E, žinoma, atsižvelgsiu į kritiką. Pabandysiu atsižvelgti pasiūlymus, daugeliu atveju reikia tik tai patikslinimo. Pavyzdžiui, atsakant ponui Nikolesku dėl paskirstimo. Ponas Nikolesku sakė, kad mano pasiūlymas dėl perpaskirstimo yra toks pats kaip komisijos, bet taip nėra. Komisija e, siūlo e, konvergencija 90 procentų ES vidurkio, aš siūlau 100 procentų. Rumunijos atveju tai reikštų, kad programavimo laikotarpiu tai papildomos 400 tūkstančių eurų. Toks skirtumas, toks skirtumas tarp mano ir komisijos pasiūlymo Rumunijos atveju, tai būtų padidinimas pagal pirmą ramstę 400 milijonų eurų. Dabar atsakysiu kitiems, kurie sakė, kad mano pasiūlymai pernelyg panašus į komisijos. Aš manyčiau, kad daugeliu atžvilgių yra esminių skirtumų. Pavyzdžiui, na, norėčiau paminėti tai, kas buvo daug kartų minėta. Pavyzdžiui, supaprastinimas. paprastinimas Kolegos, raskite mano pranešime bent vieną priemonę, kuri būtų sudėningesnė negu komisijos e, pasiūlyme. Uh, stengiuosi teikti pasiūlymus, kurie būtų paprastesnė ne komisijos. Pateiksiu vieną pavyzdį. Ekologinimas. Čia siūlau, kad trys ekologinimo priemonės būtų taikomos tik tai um, ūkiams, kurie yra didesni negu 20 hektarų. 70-80 procentų visų ES ūkininkų tokiu būdu neturės laikytis šito biurokratinio reikalavimo. Uh, Yra ir daug kitų priemonių, kurios viskas paprastintų, pavyzdžiui, veiklos nutraukimas arba smulkių ūkių restruktūrizavimas vietoj penkių metinių išmokų, aš siūlau vieną išmoką ir tai reikštų penkiom biurokratiniam operacijom mažiau kasmet penkerių metų laikotarpio. Tai iš tiesų mano pasiūlyme nėra nieko, kas reikštų daugiau biurokratizmo palyginti su to, ką jau siūlo komisija. Žinoma, yra kitų kontroversiškų klausimų, kai kurie uh, kolegos nesutinka su manim dėl veiklos nutraukimo. Na, Norėčiau pasakyti, aš tikrai nenoriu skatinti ūkininkų atsisakyti ūkininkavimo. Aš tik tai noriu pasakyti, kad 65 metų ūkininkai e, turėtų papildomą paskatą išeiti į pensiją, nes jie ir taip yra pasiekę pensinio amžiaus ir e, jie galėtų e, perduoti veiklą jaunesniem. Tokiu būdu e, ūkininkai bendrai paėmus taptų jaunesni. Ir jei ūkis mažas yra, tai jeigu jaunas ūkininkas perims e, ūkį iš e, seno ūkininko, tai neturės labai didelės įtakos bet jeigu e, stambesnis ūkis bus, tai didesnės įtakos turės. Ir aš siūlau, kad valstybėse narėse tai būtų daroma laisvanoriškų pagrindų, nes uh, istoriškai taip susiklostė valstybėse narėse, kad uh, kai kur to tiesiog nereikia, tokios prievalės joms nereikėtų primesti. Labai įdėmiai klausiausi diskusijų dėl e, meniu. Tiesą sakant, e, e, jau per pastarosius porą mėnesių su daug kolegų apie tai diskutavome. Ir kalbant apie tokį meniu, norėjau įtraukti ekologinį sertifikavimą. Tai iš esmės būtų e, lygiai tokio paties meniu idėja, bet ES e, ligmenyje. Ir e, tokiu būdu atsakyčiau prieštaravimams dėl, dėl meniu. Nereikėtų tuomet tokio meniu Pagalvokime, kiek diskusijų e, sukėlė komisijos e, pasiūlymai dėl daugiamečių e, ganyklų įvairinimo vietovių, kuriuose esama gamtinių kliūčių. Tad aš manyčiau, kad ekologinis sertifikavimas pagristoje sistemoje būtų atsakas tokiai problemai. jeigu komisija neapsigalvos dėl meniu, tai tai galėsime įvesti tik tai, jeigu taryba balsuos vienbalsiai. Ir aš norėčiau paklausti komiteto, ar iš tiesų yra įmanomas vienbalsiškumas taryboje dėl ekologinimo pagal pirmą ramstį. Todėl tai, ką aš siūlau, būtų galimas kompromisas, todėl prašau to nepainioti su artumu komisijos pozicijai. Dėl to, ką sakė kolegos e, ponas Bove, kiti, dėl sėjomainos turbūt nereikia labai gerai išmanyti žemės ūkio ekonomikos, kad suprastum, kad žemės e, ūkių sejomana yra geras dalykas, vienintelis dalykas yra stebėsenos mechanizmai. Tarkim, stebėti ūkius iš palidovų, e, ar jie augina tris kultūras yra lengva, bet e, aišku, stebėti kiekvieną ūkį, kaip vykdoma sejomana e, kasmet yra sudėtinga. Ir e, kodėl komisija to nepasiūlė, tai ne todėl, kad e, nemano, kad sejomana yra gerai, bet tiesiog, kad praktiškai neįmanoma to stebėti. Jeigu kas nors išrastų tokį mechanizmą, kuriuo būtų galima užtikrinti paprastą stebėseną, o mes čia kalbame tik tai apie supaprėsmą, jeigu kažkurs kolega galėtų pasiūlyti tokį sprendimą, tai aš su džiaugsmu e, atsižvelgčiau į tai ir e, tuomet įtrauktumėm e, įvairinimą vykdant sejomainą. Atsakysiu poniai Jėglė ir poniai Kjosninger. Jos prašė paaiškinti dėl miškininkystės, kai valdytojai miškų yra kiti. Nes gali būti, kad, pavyzdžiui, tai nėra gamintojas, ne gamintojo organizacija. Pavyzdžiui, mano šalyje 10 procentų miškų Portugalijoje yra nei vieši, nei privatus, jie priklauso vietos bendruomenėms, kurios e, juos ir valdo ir, tok, ir jie nepatektų į komisijos e, pasiūlymo taikymo ribas. Uh, galbūt kitose valstybėse narėse dar yra kitų miškų valdymo formų. Ir jeigu įtrauktumėm tokias formas, tai tik tai užtikrintumėm, e, kad e, daugiau galimybių, galimybių būtų miškų valdytojams. Ir jeigu e, tai būtų tikslinga, tai galėčiau patikslinti apibriežtę Dėl to, ką sakė ponas Dantenas, atsiprašau, e, bet nerandu, kur tai pasižymėjau. Kiek laiko turi būti naudojama pieva, tai būtų nelaikoma daugia metai. Ir dėl vandens pagrindų direktyvos agri aplinkos saugos priemonėms jau numatyta yra 30 procentų. Tai jeigu tai taikoma, tai turi būti taikoma vienodai visom valstybėm narėm. Dar buvo išsakyta kritikos dėl to, kad nėra konkrečių priemonių skirtų atskirų tipų ūkininkams, atsiprašau e, e, dėl to, bet dar turime šiek tiek laiko. Ačiū už e, konstruktyvumą pademonstruoti iki šiol ir šiandien. Esu tikras, kad Žemės ūkio komitete bus platus sutarimas, taip pat ir Europos parlamente visam, kadangi parlamentas galės pasinaudoti savo bendrom sprendimo prieimimo galiom, jeigu parodysime komisijai ir e, tarybai, jog yra daugumos pozicija ir aš visuomet esu už tai, kad parlamento pozicija būtų e, stipri dėrybose, kad Europa turėtų geresnę BŽP. Ačiū, dėkuoju visiems už in, tokią intensyvę diskusiją. Dėkuoju visiems parlamento nariams ir pranešėjams. Ir prisiminkime, kad bendro žemės ūkio politika reikalauja tam tikro regioninio požiūrio. Taip pat e, turi būti aiškiai numatytas atskirų valstybių narių vaidmuo. Iš tikrųjų, negalime priimti visų nuostatų čia Bruselėje. Daug kas priklauso nuo valstybių narių ir regionų. Iki Liepos 9 dienos 12 valandos laukiame pakeitimų raštų. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Viso gero.